So, dear colleagues, ladies and gentlemen, let's uh, go ahead with our. Kolegos, ponios ir ponai, tęskime darbus, pereikime prie 11 darbo tvarkės klausimų. Tai yra svarbus labai klausimas. Čia kalbam apie G20 aukščiausių lygių sutikimo rezultatus ir, prekyba, ir su prekyba susijusius klausimus. Be abejo, interesai čia e, Europos pramonės yra gyvybiškai svarbus. Gruodžio. Lapkričio 30 gruodžio 1 įvyko tas susitikimas Buenos Airėse. Norėčiau pakviesti Karlos Chimėjų iš Europos komisijos kad informuotų mus apie to sustikimo rezultatus. Dėkoju, ponė pirmininkė. Šis aukščiausio lygio G20 sustikimas pažymėjo taip pat G20 dešimtasias metinės. Tai buvo labai sudėtingas sustikimas, nes auga prekybos įtampa labai skiriasi požiūris svarbiausių narių G20 įvairius klausimus dėl investicijų ir ekonomikos plėtros. Vėlgi, neseniai pritruko gebėjimų priimti ministrų taryboje gaužės mėnesį svarbius sprendimus, ministrai buvo susitikę vėliau. G20 priėmė bendrą deklaraciją, nepaisant viso to, ir tai buvo visai svarbus pasiekimas ten e, tik tai dėl prekybos paminėtas yra vienas toks bendras vardiklis visiems. Pirmą kartą G20 deklaracijoje lyderiai įsipareigojo daryti e, PPO reikiamas reformas, kad pagerėtų PPO veikimas ir kad, e, iki, e, kad atsirastų geresnių sprendimų galimybė iki 27 metų. Tai buvo bendrų pastangų rezultatas. Dėrybos vykstant aukščiausio lygio susitikimui atspindėjo, ko, kaip skiriasi Kinijos ir JAV požiūriai, žvelgiant į atsakomybę e, dėl to, kaip turėtų būti plėtojama prekybos sistema. Raudonos linijos egzistavo iš visų pusių, dėl to neišėjo patvirtinti išvadų dėl prekybos. G7 lyderiai buvo patvirtinę tą dokumentą pernai, įskaitant ir įsipareigojimus kovoti su nesažininga praktika, su protekcionizmu ir e, laikyti atviras rinkas. Pirmininkas Junkeris e, mano, kad su PPO reikia dirbti kartu ir dėl to e, kalbėjo apie tas mintis, kurias mes PPO uždėstime rugsėjo mėnesį. Buvo paskelbti keti ir keli siūlymai, kurie dabar yra verčiami dėl skaidrumo ir notifikavimo būtent. Ir taip pat dėl e, grizių sprendimo struktūros. Vicepirmininkas Katainė ir, komis, Katainė ir komisarė Malmstrom dėjo pasangas ir G20 šitį e, ragino atsisakyti nereikalingų subsidijų, kai dėl Kinijos mes norėjome pasakyti, kad tai buvo pastebėta, tačiau bendrame forume buvo pasakyta, jog reikia kovoti su plieno gamybos perviršiu. Valstybių ir vyriausybių vadovai taip pat patvirtino tai. G20 pirmininkavo Japonija, diskusijų tikslas buvo uh, e, priimti Buenos Airių deklaraciją prasidėjo ir G20 ir PPO diskusiją dėl tos deklaracijos. Kolega Francisko Peros Kanado kaip tik yra atvykęs čia kartu su manimi, kuris dalyvavo bendrame e, forume dėl e, gruodžio mėnesį dėl e, plieno perteklinės gamybos, dėl perteklinių pajėgumų. Jis galbūt galėtų tar, iš pradžių tarsime kelią žodžių dėl G20 ir dėl investicijų, dėl to sutikimo, kuris vyko Tokijoje. Japonijos prezidentas parengė ambicingą darbo atvarkę, visi dokumentai buvo paskelbti ir pateikti INTA komitetui. Ta, e, Darbo tvarkė atspindi es prioritetus, pavyzdžiui, dėl PPO reformų ir funkcijų keitimo, dėl to, kaip turėtų būti PPO priimami sprendimai. Yra kalbama čia taip pat apie kovą su rinkos iškraipimu, su tarptautinių taisyklių numatymu ir įgyvendinimu ir um, taip pat apie vienašališkų sprendimų prieimimą. Bet vėlgi paskelbus paaiškėjo, kad detalėse slypi daugiausia sudėtingų dalykų. Ne viską pavyko išspręsti ir japonų darbo tvarkės dėka. Be abejo, reforma PPO yra būtina, kai kurie nariai vis dėlto atrodo mano, jog E, reformos turėtų būti tik minimalios, kad tokia didelė reforma, kokia buvo numatyta iš pradžių, nėra reikalinga. Diskusijos vyko praėjusią savaitę, dar reikės padėti daug pedagoginių pastangų, taip sakant, kad esminius kai kurios veikėjus būtų galima įtikinti, kad be reikiamos PPO reformos e, nepasikeis e, status quo ir PPO rizikuoja vėlgi tapti paralyžiuota, o netgi gal ir visai rizikuoja išnykti. O štai dabar norėčiau perduoti žodį savo kolegai e, Francisko, kuris apie tą globalų formą galės labiau papasakoti. Dėkoju, ponė pirmininkė. Keletą žodžių apie tą globalų formą dėl uh, perteklinių plieno gamybos pajėgumo. Kovo šeš, šešio, kova 16 metų uh, ištiko didžiulė plieno krizė. Įmonės nebegalėjo gerai veikti, darbininkai pa, uh, patyrė sunkumų, tad komisija parengė planą, kaip spręsti šį klausimą. E, ten buvo numatyta daug prekybos elementų, politinių priemonių, e, buvo rengiamasi e, ginti mūsų darbuotojų interesus ir mūsų įmonių interesus taip pat. Ir buvo siekiama išvengti to, kad nesažininga priekyba neprakirstų mūsų pajėgumo. Tačiau teko pripažinti ir tai, kad ta e, veik, visa veikla neišspręs e, problemų iš esmės. Vyriausybių, pavyzdžiui, paramos priemonės e, kai kurio jurisdikcijų atveju ir, pavyzdžiui, Kinijos atveju, galėtume paminėti konkrečiai Kinijos veikla sukūrė tuos e, gamybos, e, tą, tą gamybos pajėgumų perviršį. Taigi geriausias sprendimas būtų užtikrinti, kad būtų taikomos tarptautinės taisyklės, kurios apimtų visus prekybos iškraipimo atvejus ir kad poveikį pajus ir tokios šalis kaip Kinija. Tačiau, kaip žinia, Kinija neskuba dirbti šią linkmę. Dabar yra svarbu užtikrinti, kad vyks tas formas, kad e, bus diskutuojama dėl to, kaip užtikrinti skaidrumą. Tai nėra labai kieta politinė priemonė, tai yra bandymas nustatyti taisyklės, tokiame kontekste dirbama, bet ta priemonė yra pakankamai tvirta e, dėl to, kad mes kalbam apie G20 sprendimą. Ir galiausiai G20 bus atsiskaitoma už priimtus sprendimus o tokios jurisdikcijos kaip Kinija e, gali e, priimti sprendimą daryti pakeitimus. E, globalusis formas buvo sukurtas 2016 pabaigoje. Per dviejus metus pavyko nemažai nuveikti, šiaip tokie formai veikia trejus metus ir ta veikla buvo, sakyčiau, vaisinga. Pirmiausia, mes pasiekėm beprecedentį skaidrumo lygį. Jeigu norime sužinoti, pavyzdžiui, pasaulyje, kas yra labiausiai gaminama, kokios priemonės taikomos, pavyzdžiui, Kinijoje, dabar yra galima tai padaryti. Ir mes nežinojome, kas ten vyksta, kokie gamybos pajėgumai ir kokia gamyba iš esmės. Dabar turime naujus duomenys apie tai, turime skaičius susijusius su pajėgumais, gamyba, investicijomis visų tų gamyklų visose šalise, įskaitant ir Kiniją. Tad galime pasižiūrėti, ar Kinė laikosi pažadų sumažinti savo gamybos pajėgumus ar gamybą ir galime įvertinti, ar tų pažadų laikomasi ar ne. Tai yra viena iš tų priemonių, kad toliau būtų galima palaikyti spaudimą sprendžiant šią problemą, kuri dėja tebelieka neišspręsta. Tas elementas padėjo mums gana e, plačiai e, diskutuoti ir dėl e, vyriausybių paramos tam tikriams sektoriams. Ta diskusija buvo tikrai naudinga, buvo sukurta platforma atvirai diskusijai, peržiūros mechanizmas buvo sukurtas ir visos vyriausybių paramos priemonės, ne tik subsidijos, kaip jas apibrėžia PPO, bet ir visos paramos priemonės, kurios padeda palaikyti tą e, perviršį gamybos pajėgumų. Visos, vis, visos tos problemos gali būti sprendžiamos. Vėlgi, paimsiu Kinijos pavyzdį ir tai. Mm, e, ir, ir, ir kitų e, šalių atveju galima imtis spaudimo ir pasiekti pasikeitimų šioje srityje. Kokie galėtų būti tolesni žingsniai forume? Be abejo, tai yra paskutiniai forumo veiklos metai. Gali būti ir pratesta jo veikla, dėl to turėtų spręsti G20 kito savo sustikimo metu, tačiau mes dabar domimės dviem svarbiausiais dalykais. Pirmiausia, kaip pagerinti skaidrumą, nes atsiranda naujų vyriausybės paramos formų, kurios taikomas ypač Kinijoje. Svarbu, kad jos būtų žinomos, kad apie tai būtų kalbama ir toliau spausti Kinijos vyriausybę, kad jinai laikytųsi rinkos ekonomikos principų. Tai pirma. Antra, mes puikiai žinome, kad yra ir kitų pasikeitimų pasaulinėse rinkose. Iškyla kitos naujos ekonominės galios kurios jau didina ar planuoja didinti pajėgumus. Tad svarbu, kad turėtume mechanizmą tam padidinimui stebėti, kad neatsirastų tų Mm, pajėgumų pernelyg daug. E, tokia analizė būtų labai svarbi e, ir ją galėtume atlikti šiemet. Tai tiek būtų, iš, kalbant apie mūsų nuveiktus darbus. Ir noriu pasakyti, kad EBPO kolegos mums daug padėjo. Čia mes nesame EBPO forumas. Tiesiog jie mums padėjo pateikti analizės. E, gal ne tiek vyko politinė diskusija bet, su jais, bet jų pagalba buvo tikrai labai vertinga. Mes ir toliau labai atidžiai stebėsime, kaip klostosi šių svarbių klausimų sprendimas. Bet, e, nes noriu pasakyti, kad negalime ir toliau leisti šitaip iškraipyti rinką, nes e, tai kelia iš tikrųjų rimtą pavojų net ne vienai šaliai, o daugeliu šalių ir jų žmonėms. Dėkui. Pirmininkas, ačiū. Jeigu supratau jūs teisingai, jūs turite skaičius dabar susijusių su plieno gamyklomis visose šalyse? Ar galite pateikti, pavyzdžiui, konkrečių skaičių apie Kiniją? Kiek jie sumažino gamybos pajėgumų 2017-aisiais, pavyzdžiui? Šimtas milijardo tonų buvo kalbama, apie 17 metus minimas toks skaičius o kai kas sako, kad sumažėjo 50 milijonų tonų, kai kas sako, kad sumažėjo 30 milijonų tonų. Kokie yra rezultatai minimi jūsų statistiniuose duomenyse? Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau pasakyti štai ką. Daug sumaišti nežinties ir nesupratimo buvo iš pradžių, kur Kinė ir sukėlė tą, tą sumaištį tokią, kalbant apie šios klausimus. Nes e, jie 150 milijonų ketino sumažinti pajėgumus, ten e, buvo, e, toks buvo jų tikslas, bet mes sakėm, kad to nepakanka, tas sumažinimas turėtų būti dar mažesnis. Dar, dar didesnis, atsiprašau. Skaičiai rodo, kad Kinė yra pateikusi savo komentarus ir 150 milijonų jau sumažėjo tie pajėgumai vykdant restruktūrizavimą. Sakoma, kad taip įvyko, bet iš tikrųjų taip nėra. 100-110 milijonų tonų, apie tokį sumažėjimą galėtume kalbėti. Skaičiai šiek tiek skiriasi. Darbas forume mums taip pat leidžia atskirti kada kalbam apie realų sumažėjimą, o kada tik apie pakeitimą tų gamyklų ir pajėgumų. Kinija turi dar daug ką nuveikti, mes pripažįstame Kinijos padėtas pastangas, nes netaip paprasta yra 10 procentų sumažinti visus pajėgumus. Tai, ką jie padarė, yra puiku, tačiau dar daug ką reikia padaryti ir forumo dėka mes galime matyti, kaip keičiasi situacija, galime sekti ją, stebėti visus pasikeitimus ir matyti, kas vyksta iš tikrųjų ir tuo būdu galime toliau spausti savo kinų kolegas. 150 milijonų tonų yra e, reikšmingas sumažinimas, tačiau iš savo patirties e, galime pasakyti, kad vykstant restruktūrizacijai plieno sektoriuje, ypač 8, 9 ir 10 dešimtmetyje, e, nepakaks tiek sumažinti, kad pasaulyje grįžtų tvarka į šį sektorių tiesiog 10 e, procentų gamybos pajėgumų turi tiesiog nebebūti naudojami. Ir tuomet e, bus galima pakeisti situaciją. Turėsime tartis su kitais partneriais, kad Kinija ir toliau jūsų spaudimą. Ačiū. Ačiū už šitą pranešimą. Lapkričio mėnesį aš kartu su INTE komiteto delegacija lankiausi EBPO. Ob e ir aptariau plieno forumo reikalus su kompetinkomis kolegomis. Tame susitikime buvo kritikuojami šito forumo darbuotojai. Ir taip pat buvo e, kalbama apie tai, kad Europos plieno bendruomenė taip pat stengiasi išsaugoti savo pajėgus, juos galbūt netgi plečia. Ir buvo kalbama apie tai, kad forumas per vėlai ėmėsi veiklos, kadangi nebuvo atsižvelgiama į socialinius aspektus glo, e, globalaus forumo diskusijose. Taigi galima palankiai ir neigiamai vertinti forumo veiklą pasitelkiant e, gerus ir blogus pavyzdžius ir iš ES plieno pramonės e, konteksto. Iš tikrųjų labai svarbu, mažinant e, plieno gamybą, sukurti atitinkamą socialinės paramos tinklą. Kinijoje tai reikštų, kad reikėtų kurti kitas darbo vietas vietoj tų, kurios bus naikinamos plieno pramonėje. Todėl aš norėčiau pasiteirauti, ar Europos kontekste turima tai omenyje, kadangi EBPO diskusijų metu aš supratau, kad būtent tokios tokio požiūrio mm, pasigendama, kadangi mažinant gamybos apimtis neatsižvelgiama į socialinius aspektus. Iš tikrųjų labai svarbus klausimas. Šimto milijonų tonų e, pajėgumų sumažinimas reikštų tūkstančius darbo vietų sumažinimas. Iš tikrųjų, e, forume apskritai buvo kalbama apie nulinį e, atleidimų iš darbo toleravimą. Mūsų suinteresuotos šalys, ne tik tai pramonės atstovai, bet ir kitos suinteresuotos šalys dalyvaujančios forume nemano, kad e, tai ves prie atleidimų. Mes manome vis tiek, kad socialinis aspektas yra esminis, siekiant įtikinti Kiniją pasukti tuo keliu, kurį mes siūloma restruktūrizavimo keliu. 2017 metais pirmajame forume Berlyne mes susitarėme dėl dešimt pagrindinių politikos krypčių, kuriomis būtų skatinamas pramonės restruktūrizavimas ir darbo jėgos perorientavimas. Taigi socialinis aspektas yra vienas iš pagrindinių mūsų veikloje. Be to šiais metais mes planuojame turėdami omenyje globalaus forumo susitikimus kovą, po to birželį ir rugsėjį. Gal kalbėsime apie tai, kaip perkelti darbuotojus. Gruodžio mėnesį Tokijoje mes kalbėjome apie tai ir dabar galvojant apie Kiniją reikėtų pasakyti štai ką. Iš tikrųjų bus kausmingas procesas, kadangi Kinijoje teks maždaug 10 procentų plieno pramonės darbuotojų atleisti, tačiau 45 procentai mūsų statybos ir plieno pramonės darbuotojų taip pat turės būti perkelti kitas darbo vietas. Taigi tai yra klausimas susijęs ne tik tai su Kinija. Be to, reikia pakankamai išteklių pasirūpinti tais atleistais darbuotojais. ES restruktūrizavimo metu taip pat nuėjo labai sudėtingą kelią, rasdama užimtumo galimybės atleistiems darbuotojams. Tačiau, galvojant apie Kiniją, reikėtų suprasti, kad pas pastarosios darbuotojai taip pat turės rasti galimybių įsidarbinti kituose sektoriuose. Taigi tokia situacija. Iš tikrųjų, šita diskusija vyks išsamei vėliau, kovo mėnesį. Ir kita vertus, tai yra mūsų diskurso sudėtinė dalis, kuris vyksta įvairiausiose forumuose. Ačiū pirmininkė. Paprašiau žodžio, norėdama pakalbėti netiesiogiai apie G20 tuką, didį 20 tuką, bet apie parlamentinį 20 forumą. buvo sulaukta pakankamai priešiškų balsų dėl 20-ko sprendimo. Pavyzdžiui, Buenos Airėse pastarėjai sprendimai sulaukė e, nevienareikšmiškos e, reakcijos ir todėl šitame parlamentinėme forume buvo priimtas sprendimas visų dalyvaujančių šalių ir pakviestųjų šalių vardu ir toliau organizuoti parlamentinį forumą prieš didžiojo dvidešimtuko susitikimus. Ir manyčiau, kad į tai reikėtų atsižvelgti, kadangi šita deklaracija buvo priimta vienbalsiai. Ir prieš e, sekantį forumą Japonijoje reikėtų pasistengti, kad ir parlamentinis forumas galėtų posėdžiauti. Žinoma, mes primam domen parlamento pageidavimą mes perduosime komisijos atitinkamiems struktūroms, kurios yra aukščiau negu mano skyrius. Žinoma, mes e, palankiai vertiname šitą pasiūlymą, tačiau tai yra bet kurios pirmininkaujančios valstybės e, prerogatyva ir mes galime tik tai pasiūlyti, tačiau sprendimas liek priklauso pirmininkaujančiai valstybei. Iš tikrųjų, Buenos Airėse vykusi konferencija buvo sėkmingesnė negu prieš tai vykusios, buvo priimta deklaracija, kuri, kuria buvo pasiūstas visiškai palankus signalas prekybos sektoriui ir uh, nebuvo žengtas žingsnis atgal. Taigi palūkėkime, būkime optimistai ir tikėkime, kad pavyks rasti globalius sprendimus. Kitas darbo tvarės klausimas, tai yra dvyliktasis. Rumunijos prekybos ministro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 Iš tikrųjų, su pirmininkavimo laikotarpis bus pakankamai sudėtingas, laiko yra nedaug, kadangi baigėsi parlamento kadencija, bet yra išlikę pakankamai rimtų iššūkių. Ir mes norėtume sužinoti, ko, ką ketina nuveikti pirmininkaujantį valstybę pateiksiu keletą klausimų, tikiuosi atsakymų. Vienas iš parlamento prioritetų yra dvigubo naudojimo prekių kontrolės klausimas. Tačiau taryboje nepavyko susitarti dėl darybinio mandato kuris būtų pagrįstas parlamento nuomonė, todėl darybos negalėjo prasidėti ir todėl mes turime surasti bendrą vardiklį. Tikimės, kad pirmininkaujanti Rumunija padarys viską, kad būtų galima suformuoti tokią tarybos poziciją, kuri leistų dėrėtis ir susitarti iki rinkimų. Prekybos sutarimai su Singapūru ir Vietnamu. Taip pat galėtumėte informuoti galbūt apie šitų susitarimų įgyvendinimo procesus. Penktadienį buvo suformuoluoti darybiniai įgaliojimai. Žinoma, labai svarbi yra valstybių narių vienybė. Brexitas mums kelia taip pat didelių klausimų, priklausomai nuo to, ar bus pritarta susitarimui, ar bus pasirinktas kietasis, taip sakant, išėjimas. Ir man labiausiai rūpi dėrybos dėl tarp institucinio susitarimo tarp parlamento tarybos ir komisijos ir dėl e, dokumentacijos pateikimo. Taigi yra įvairiausių klausimų, į kuriuos laukiame jūsų atsakymo. Ačiū, pirmininkė Langė. Man labai malonu dalyvauti jūsų komiteto posėdėje pristatyti Rumunijos pirmininkamo prioritetus, tačiau iš karto aš norėčiau pasakyti, kad būdamas senatorius, nedažnai e, teko lankytis parlamente, diskutuoti be kitako ir apie europinį semestrą. Ir šiandien man malonu dalyvauti susitikime su jumis kaip ministrui ir pristatyti pirmininkaujančios valstybės prekybos srities prioritetus. Tiesiog, kadangi yra užtikrintas vertimas ir iš rumunijos, rumunų kalbos, aš norėčiau kalbėti gimtają kalbą dabar. Ponios ir ponai. Pirmą kartą atvykęs susitikti su jūsų komitetu, džiaugiuosi turėdamas galimybę pristatyti mūsų prioritetus tarptautinės prekybos srityje. Mes vadovavimis bendromis vertybėmis, siekime kuo didesnės Europos vienybės ir norėtume, kad būtų sumažinta socialinė ir ekonominė atskirtis bei tas koskira. Tam reikalinga tarptautinė prekyba, o ją gali vykdyti stipri, motivuota ES atsižvelgdama į prekiaujančių šalių interesų. Ir tie interesai turėtų būti tinkamai ginami ir dvišalių, ir daugiašalių pragrindų, o tai reiškia, kad reikia laikytis konkrečių susitarimo nuostatų, tarptautinių taisyklių ir labai svarbu, kad pasaulinė prekybos organizacija imtųsi jai priimtino vaidmens. Iki šiol ES kalbėjo vienu balsu ir svarbu tai daryti ir ateityje. Mūsų pirmininkamo prioritetai apima keturis pagrindinius aspektus. ES vaid, global, kaip globalaus veikėjo vaidmens stiprinimas. ES konvergencijos stiprinimas, saugumas ir Europos bendrosios vertybės. ES gali būti svarbesnė veikėja globaliu mastu, jeigu dirbs iš vien ir įneš savo indėlį plėtojant tarptautinę nes prekybos procesus. Pastaraisiais dešimtmečiais įvyko daug pokyčių ir todėl dabar svarbu į juos tinkamai reaguoti, plėtojant tarptautinę prekybą. Mes, pirmininkaujantį valstybę, esame pasiryžusi daryti viską, kad būtų galima išeiti iš tos aklavietės, į kurią patekome po e, tribunolo sprendimo PPO sprendimo. Ir kitos PPO šalys praėjusiu metu gruodžio mėnesio susitikime parodė, kad jos taip pat deda pastangas e, stiprinti tarptautinę prekybą, taip pat trišaliaisiuose santykiuose su Japonija ir JAV paaiškėjo, kad reikia siekti daugiau skaidrumo ir užtikrinti kuo homogeniškesnę kontrolė. Dialogas su Kinija taipogi yra svarbus ir būtina toliau išsaugoti mūsų darybinės pozicijas dary, pasaulinėje prekybos organizacijoje. Taip, ES turi siekti imtis ateities iššūkių ir parengti atitinkamą planą. Mes, kaip pirmininkaujantį valstybę, visomis išgalėmis e, prisidėsime prie to, kad praėjusiu metu lapkričio ir gruodžio mėnesio parlamento rezoliucijos būtų įgyvendinamos, tai padėtų ES ir toliau vaidinti svarbu vaidmenį kaip globaliai veikėjai. Investicijų apsauga Reikia numatyti atitinkamus apsaugos saugiklius. Komisija, taryba ir valstybės narės turi kalbėti vienu balsu ir siekti, kad būtų įkurtas atitinkamas investuotojų interesų apsaugos mechanizmas. Per ateinačius šešis mėnesius tikimės bus kiltai susitarta. Konkrečiai turiu omenyje tuos teisės aktus, kurie, pavyzdžiui, apima dviejopo panaudojimo prekes, sustarimus su Kinija, Merkusūro valstybėmis ir Australija, taip pat laisvos prekybos sutartis dėl ir taip pat investicijų apsaugos sutartis su Vietnamu. Manyčiau, kad mes galėsime pasirašyti šitą sutartis dar pininkaujant uh, Rumunijai. Mes taip pat sieksime, kad ir toliau būtų stiprinama saugumo Europa, kad būtų stiprinami kaiminystės ryšiai, kaiminystės politikos pagrindu Europos rytuose. Įvyko įvairiausių įvykių, reikėtų paminėti labai svarbų rytų partnerystės gyvavimo dešimtmetį Moldovą ir Gruziją reikėtų ir toliau remti pagal kaiminystės politiką. Taip pat yra įvairiausių sutarčių, kurias reikia toliau įgyvendinti susitarimai su Azerbaidžianu, Ukraina ir Rusija turėtų būti plėtojami labiau, taip pat su Tunisu santykiai su JAV. Mes pritarime komisijos rekomendacijoms dėl e, mm, pramonės gaminių tarifų nustatymo. Be to reikia artimiausių metų e, sulaukti tarybos e, rekomendacijų ir rengtis darybomis su Junktinėmis Amerikos valstybėmis valstybėmis. Taip pat atrodo, kad Junktinės Amerikos valstijos yra pasirengusios pasirašyti kai kuriuos sprendimus e, apimančius atskirus pramonės sektorius išskyrus žemės ūkį. Todėl reikia pradėti diskusijas pirmiausia dėl atitikties užtikrinimo. Taip pat bus tesiami dvišaliai ES ir JAV kontaktai. Tie kontaktai, diskusijos, darybos turi vykti laikantis ES teisės aktų ir visą tai turėtų vykti kuo skaidriau. Vienas iš svarbiausių mūsų pirmininkavimo tikslų yra atsižvelgti į piliečių lūkesčius būtų būtent piliečių interesai ir lūkesčiai tarptautinėje priekyboje mums yra svarbiausias mm, aspektas. Pirmininkavimo prioritetai buvo suformuluoti pasikonsultavus su visuomenė ir siekiant užtikrinti kuo daugiau skaidrumo. Taip pat į šias e, diskusijas buvo įtrauktas ir kitos suinteresuotos šalis. Pavyzdžiui, vyko e, konkursas Rumunijoje dėl e, logotipo, kurį paruošė ir 15 metų mokinys. Taigi labai svarbu įtraukti į europinius procesus pilietinę visuomenę. Visus Europos piliečius, netgi formuojant bendrą prekybos politiką. Viešoji politika, ypač prekybos politika, turi būti naudinga visiems ES piliečiams. E, tai nėra prekybos ministrų prioritetas. O aš kaip prekybos ministras norėčiau išryškinti ir mažų ir vidutinių įmonių reikšmę taptinėje prekyboje, kadangi 99 procentai pramonės įmonių yra mažos ir vidutinės įmonės, todėl reikia užtikrinti jų gyvybingumą. Nors mažos ir vidutinės įmonės nepakankamai aktyviai dalyvauja tarptautinėje prekyboje o toks jų traukimas būtų naudingas visų mūsų visuomenių piliečiams. Todėl primant sudėtingus sprendimus dėl ateities prekybinių santykių su Junktinė karalystė, taip pat reikėtų pagalvoti apie mažas ir vidutinės įmonės. Dirbdami šį pusmetį mes vadovausimės būtent tokiais principais. At minister, Labai dėkuoju, ministrė. Dabar suteiksiu žodį e, frakcijų atstovams ir kitiems parlamento nariams. Kalbėjimo laikas turbūt neturėtų būti ilgesnis nei e, trijų minučių. Ponas Fisas, EPP. Aš kalbėsiu ispaniškai. Dėkuoju, ponė ministrė už labai aišku pranešimą ir labai išsamų pranešimą, kuris palėtė labai daug aktualių tartautinės prekybos aspektų. Jūs pristatėte prioritetus. Aš dabar nekomentuosiu visų prioritetų, paliesiu tik tai kai kuriuos. Visų pirma, PPO reformą. Mes manome, kad tai mums visiems labai svarbus aspektas. Ar šito klausimo turite kokiu nors konkrečių minčių? Kaip turėtų vykti EPP reforma? Ar jūs turite kokį nors e, veiksmų planą šioje, šios ryties? Toliau santykiai su Junktinėmis valstijomis. Dėrybos dėl TTIP baigėsi nesėkme, galbūt uh, Mes buvome per daug e, ambicingi. Žinome, kad ponė Malstrom buvo Junktinėse valstijose ir bandė imtis e, iniciatyvos atnaujinti dėrybas. Kokie jūsų lūkesčiai šituo klausimu yra? Ar jūs e, manote, kad įmanoma būtų susitarti su jungtinėmis valstijosi? Taip pat Ant stalo dar yra pasiūlymas dėl sutarties su Vietnamu. Beje, šio posėdžio pabaigoje aš kaip tik tai turėsiu susitikti su sporto gaminių sektoriaus atstovais, kurie yra sunerime todėl, kad socialinės teisės ir darbuotojų teisės yra pažeidžiamos e, Vietname šiame sektoriuje, kadangi mes e, deramės su Vietnamu ir jūs manote, kad šitos problemos gali būti sureguliuotos pakankamai greitai. Dėkuoju socialistų frakcijos e, vardu. Dėkuoju, ponė ministrė. Linkiu kuo geriausios kloties. E, pirmininkavimo metu jūsų pirmininkavimo sėkmė bus visos ES sėkmė. Grįžtu prie to, ką jūs minėjote savo pranešime. Jūs kalbėjote apie ES ir Junktinių valstijų dėrybas. Kokiamis e, aplinkybėmis vyksta tos dėrybos? Jūs e, puikiai žinote, kad e, Junktinės valstijos pasitraukė iš Paryžiaus susitarimo Tad e, ar bus apsiribota tik tai pramonės, sutartimi dėl pramonės gaminių, o kaip bus su kova su klimato kaita ir su tvarumu. Toliau e, daugia šališkumo aspektai APP. Mes norime daugia šalės APP sistemos su aiškiamis taisyklėmis. Kaip jūs žiūrite į tą sritį ir kaip, ką jūs manote apie ginčių E, sprendimo mechanizmą. Parlamento atstovai e, mano, jog šita struktūra turi būti nepriklausoma ir jog turi būti negryžtama prie anksčiau egzistavusio modelio, nors to ir nori Junktinės valstijos, kalbant apie tvarų vystimasi ir tvaraus vystimasi dimensijos įtvirtinimą prekybos susitarimuose. E, jūs akcentuojate šį aspektą ir tai yra gerai, tačiau e, prekybos sutartyje turi būti privaloma pabudžio nuostatos dėl tvaraus e, vystimuose. Dabar vyksta darybos dėl kai kurių e, susitarimų ir skyrių. Kokia jūsų pozicija šituo klausimu kaip pirmininkaujančios valstybės atstovo? Toliau Latino Amerika. Kaip Jūs įsivaizduojate mūsų santykius su šio regiono valstybėmis? Ar mums tai yra prioritetas, turint omenyje kai kurių iš to regiono valstybių padėtį ir turint omenyje situaciją dėl Merkosūro. Tad ką Jūs numatote, kaip numatote plėtoti santykius su šiomis valstybėmis? Jūs e, taip pat žinote, kad mano frakcijai labai rūpimas klausimas yra dvigubos paskirties prekių eksportas. Ar iki kadencijos pabaigos yra įmanoma pasiekti sustarimą šiuo klausimu? Ir galiausiai, man atrodo, kad aš nieko negirdėjau per jūsų pranešimą dėl mūsų santykių su Afrikos valstybėmis mums aktualūs tie santykiai dėl migracijos ir dėl tvaraus vystimosi užtikrinimo. Būtent e, dėl blokų gyvenimo sąlygų daug Afrikos valstybių piliečių emigruoja į Europą. Dėkuoju. ECR frakcijos vardu. Dėkuoju, ponė ministrė. Sveikinu Jūs e, mūsų komiteto posėdėje. Dabar yra labai svarbus laikas, aišku, ir dėl breksito, man kaip angliai, tačiau svarbus ir e, tie dalykai mums, kurie vyksta EPP, bei tai santykiai su Kinija. Galbūt jūs, kaip pirmininkančios valstybės atstovas, galėtumėte pakomentuoti e, padėtį dėl EPP, e, e, turint omenyje sustikimus, kurie vyksta Ženevoje pastaruoju metu, toliau e, ką ką Jūs manote apie e, prekinę sutartį su Naujaja Zelandija ir Australija, taip pat e, prekybos sutartis su Singapūru, Vietnamu ir kitomis Azijos valstybėmis, bei Japonija, taip pat e, tai, tai, Taivanu ir Hongkongu. Mes turime visi galbūt panašių klausimų Tad aš irgi norėčiau paklausti dėl alijanso su Afrika, siekiant e, e, didesnio ekonomikos augimo ir darbo vietų kūrimo e, ten. Aišku, mes norime žinoti taip pat, kaip vyksta dėrybos su Merkosūro valstybėmis. Dėkuoju liberalų frakcijos vardu, pane Katainen. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Dėkuoju Rumunijos ministrui už labai išsamų pranešimą. Linkime kuo geriausios platies pirmininkaujančiai Rumunijai. Jūsų numatyti pirmininkavimo tikslai yra labai ambicingi. Jūs e, paminėjote tvarų vystimasi, tai mums labai rūpimas klausimas. Mums rūpi taip pat e, ir padėtis e, Afrikoje bei santykiai su Afrikos valstybėmis. Dabar e, susitarimas su Vietnamu tai yra labai plačios apriepties, labai išsamus e, susitarimas, į kurį įeina ir prekybinės nuostatos bei nuostatos dėl e, tvaraus vystimosi skatinimo. Ypač turint omenyje tuos e, sutarties skyrius, kurie numatyti tvariam vystimaisi. Ar jūs manote, kad įmanoma susitarti dar šios kadencijos metu dėl šių aspektų? Manau, kad šitas sutartis mums bus labai naudinga, jeigu mums pavyktų pasiekti susitarimą pakankamai greitai. Nepamirškime, jog Azijoje, Pietričių Azijoje konkurencija yra labai intensyvi, šios valstybės vystosi labai greitai, todėl mes turime iš tikrųjų e, užbaigti šią sutartį ne tik su Vietnamu, bet ir su kitomis šio regiono partnerėmis. Mes savo raštu galime patikinti jūs, jog e, darysime viską, kad prisidėtume prie kuo greitesnio šitos sutarties e, ratifikavimo. Ar ši sutartis įeina jūsų prioritetų sąrašą pirmininkavimo metu ir ar realistiška būtų manyti, kad jūs sieksite greit, greit, greitesnio susitarimo? Helmut Schulz. Danke, Ačiū pirmininkė, ačiū ministrė už įprastą, įprastą pirmininkaujančios valstybės pristatymą, jūsų prioritetų pristatymą susijusi su tarptautinė prekyba ir investicijų politika. Iš tikrųjų, sustarimas su Vietnamu yra labai svarbus, tačiau dar svarbiau, kai bus laikomasi tarp tvarumo įsipareigojimų, kaip bus įgyvendinama politi socialinė politika. Taigi investicijų procesas priklopsys nuo to, ar bus laikomasi tų dabartinių įsipareigojimų. Žinoma, rašyti galima daug. E tačiau reikia turėti omenyje ir valstybių narių interesus. Kitas klausimas. Kaip ketina pirmininkaujanti valstybė stabilizuoti tarptautinę priekybą? Juk pripažinkime, vyksta stagnacija. Ir todėl tas tarptautinės darybos taisyklės reikia tobulinti, reikia ieškoti galimybės pateikti apeliacijas, o tai reiškia, kad PP organizacijų valstybių narių parlamentų įsitraukimo reikėtų tai galbūt pirmininkaujantį valstybę surastų kokį nors e, bendrą vardiklį, kadangi mes jau nebesugebėsime šiame pusmetyje mm, patikrinti visų jūsų ketinimų. O naujasis parlamentas, žinoma, įvertins jūsų pirmininkavimo rezultatus ir e, patikrins, ar buvo elgiamasi pagal prekybos, tarptautinės prekybos politikos e, kriterijus įsipareigojimus. Taigi, baigdamas, norėčiau paklausti dalyko susijusio ir su Vietnamu, ir su Kinija. Galbūt jūs pasakysite, koks susitarimo su Kinija likimas dėl finan investicijų apsaugos, bet to dėl Kinijos yra parengtas pranešimas dėl pažangos, tačiau niekas nemanė, kad tai būtų pranešimas susijęs vien tik tai su Kinija, kadangi ir kitos valstybės mm, panašioje situacijoje ir ar rengiamasi įvertinti situaciją E, Vietname, ar yra koks nors standartinis tekstas tikrinimo variantas, kurį būtų galima pritaikyti ir Vietnamui. You, Minister, the... Dėkuoju. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Norėjau kreiptis į Jūs kaip vienas iš pranešėjų rengėjęs pranešimą susijusi susitarimu su Vietnamu. Uh, E, teko girdėti, kad Rumunijos, Rumunija, pirminkant valstybė, diskusiją ketina tik už esmėnesį diskusiją renkti šiuo klausimu. Na, iš tiesų, uh, ko gero Europos parlamentas tokiu būdu nebeturėtų galimybės balsuoti, nes paskutinis mūsų posėdis yra balandžio viduryje. Jeigu taip nutiks, tai tuomet mes turėsime bent metus atidėti sprendimą dėl šio susitarimo, nes gegužės mėnesį vyks rinkimai, naujas parlamentas susirinks Liepos mėnesį, o paskui parlamentas turi susikurti savo reikiamas struktūras ir tik tada komitete vyks balsavimas. Tai reiškia, kad į naują parlamentą tas sprendimas, naujame parlamente sprendimas būtų priimtas tik metų pabaigoje. Tai reiškia, kad visas ratifikavimo procesas būtų labai labai suvėlintas. Aš jau parašiau laišką jūsų kolegoms, visiems ministrams atsakingiems už prekybos reikalus. Es narėse taip pat pirmininkui Tuskui parašiau laišką ir maloniai paprašiau jo paspartinti procesą. Norėčiau pasinaudoti progą ir į jūs kreiptis ir paraginti paspartinti šį procesą, galbūt reikėtų permastyti darbų grafiką e, dėl šio klausimo aptarimo. Mes e, turėsime greitai balsuoti dėl, Singapūrų, dėl surimų su Singapūru, su Japonija, su Malazija ir manyčiau, kad reikia taip pat neužmiršti ir Vietnamo, nepadėti jį patį geriausią stalčių. Ačiū. Kolegė Darling, ačiū. Pirmininkė, ačiū Jums, ponė ministrė, kad atvykote. Turiu vieną visų grįžtantį klausimą, kurį vis tiek norėčiau užduoti. Vietnamas ir tas prekybos sustarimas atrodo bus atidėtas, nežinia kiek laiko, bet norėčiau sužinoti, ko, ko, ką ketinate daryti e, tuo laiku, kol jis bus atidėtas tas susidarimas, kad būtų galima užtikrinti ypač darbo teisės taik, nuostatų taikymą Vietname, socialinės teisės. Uh, kad būtų galima užtikrinti, jog sustaris vėl grįš į parlamentą ir kad tuomet parlamentas galėtų ramę sąžinę didelę balsų daugumą tam sutarimui pritarti. Mano kitas klausimas būtų susijęs štai su kuo. Šios savaitės e, e pabaigoje davose, davose vyko diskusija dėl elektroninės prekybos. E, prekybos paslaugų sustarimai e, yra. E, aptariami, jūs nieko nesakėte apie prekybą duomenimis. Tai yra labai kontroversiškas klausimas Europos parlamente. Diskusijos nuolat iškyla bendrai. Ir mums būtų labai įdomu sužinoti, ar tai yra laikoma prioritetu jūsų pirmininkavimo metu ar ne. Kolega Hansen, dėkoju, ponė pirmininkė. Ačiū, ponė Oprie, kad atvykote į mūsų komiteto posėdį aptarti e, šių visų prioritetų. Ponas Fysės, ponas Katanė, ponas Zahradil ir kiti jau kalbėjo apie Vietnamą. Tai matote, kad šis klausimas mums yra absoliutus prioritetas. Prioritetas ne tik mūsų komitetui, bet ir visam parlamentui, nes labai svarbu žengti tą papildomą žingsnį, kad galėtume šį laisvos prekybos sustarimą, savanorišką sustarimą pasirašyti. Mums visiems rūpi kokią dar, darbo atvarkį šių klausimų nagrinėjimui numato e, pirmininkaujantį Rumuniją. Gegužės 28, jeigu bus diskusija rengiama, tai tuomet parlamentas neturės galimybės dėl to balsuoti, galbūt galima tą datą pankstinti. Mes suprantame, kad gali iškilti tam tikrų problemų su e, juristais, lingvistais ar panašiai, bet aš nemanau, kad tai būtų svarbiausia priežastis. Jeigu ta diskusija būtų paspartinta, pa, E, ankstinta tada, ta būtų puiku. Mes kovo mėnesį priimsime rezoliuciją, mes jau dabar galime būti pasirengę dirbti toliau, mes tikėsime, kad jūs sugebėsite žengti tą žingsnį. Pirmininkas, parlamente viskas vyksta greičiau ir labiau iš esmės negu taryboje galėtume tai pasakyti. Pone tarybos pirmininkė, e, išgirdote tų klausimų klausimėlių, o dabar kvieščiau jūs atsakyti ponas Stefano Arado prie. Dėkoju už klausimus. Yra tokių dalykų, apie kuriuos kalbėti yra normalu ir įtraukti į kiekvienos pirmininkaujančios valstybės darbo atvarkę. Aš norėčiau iš karto pasakyti, kad pirmininkaujantį Rumuniją ketina pirmininkauti ir labai ambicingai, bet kartu ir realistiškai. Ne, neįmanoma dalykų ištraukti iš jų konteksto. E, pavyzdžiui, breksitas tai yra faktas, jis vyks. Nežinau, ar tai būtų puikus angliškas humoras, bet to tokio netikrumo dėl breksito atsiranda vis daugiau. Nežinau, kaip bus iš tikrųjų galiausiai. Tikėtis galima visko. Politikai ir piliečiai atrodo turi patys rasti reikiamus atsakymus čia į iškylančius klausimus. Tačiau tuo pat metu, gegužės mėnesį, vyks ir Europos parlamento rinkimai. Taigi faktiškai laikas diskusijoms parlamente, komitetuose sutrumpėja, jis yra labai ribotas. Mm. Jūs, ko gero, dauguma dalyvausite naujose rinkimuose, pradėsite rinkimų kampaniją. Tad turime labai peržiūrėti savo e, darbo tvarkę, peržiūrėsim su ponu Vinkleriu ir su ponu Lange. E, peržiūrėsime programą ir Ruminijoje, pažvelgdami Europos reikalus ir pabandysime identifikuoti ir suprasti, kokie klausimai yra patys svarbiausi, kur galime pasiekti greitai pažangos. Ačiū pirmininkavusiai Austrijai už tai, kad įvyko reikiami trilogo susitikimai. Ačiū Europos parlamentui už įdėtas pastangas kad buvo galima viso to atlikto darbo dėka dabar parlamente balsuoti dėl tų dalykų. Vieną iš jų jūs paminėjote štai šiandien. Dėl to skriningo, stebėsenos mechanizmo. Tai yra puikios pastangos. Ir dėl to mes galime tik būti dėkingi už įdėtas pastangas. Na, kadangi norime būti ir realistai ir ambicingi. Pabandysiu pateikti kai kurios atsakymus į klausimus, kurie buvo užduoti. PPO. E, ponas Fisas iš EPP uždavė šį klausimą. Taip pat klausė ir kiti iš jūsų dėl PPO. Davose vyko diskusija, taip pat vyko ir neformalus posėdis. Vyks tiksliau Bukarešte vasar 22-23 posėdis. Kviečiu ir pirmininką Langę, kuris sako atvyks į neformalią vakarienę ir kitą dieną dalyvaus posėdžiuose. Nes Europos parlamento įsitraukimas valstybių narių parlamentarų įsitraukimas. Mūsų pirmininkavimo metu turėtų būti vienas svarbiausių dalykų, nes vienybė čia yra svarbiausias žodis. Mes, nes žinome, kad turime dirbti taip, kad atsirastų reikiamas konsensusas. Ir čia aš ne tik savo asmeninę nuomonę dėsiu. Dėstau konkrečius faktus. Mes pasisakome už dialogą, mes turime visų kolegų, savo visų kolegų pozicijas turiu suderinti, kad rastume atsakymus į klausimus kaip taryba, į tuos klausimus, kuriuos jūs suformavote. Ir dėl PPO reformos Manau, taip pat ES turėtų būti viena iš lyderių šiame procese. siekiame pažangos šioje srityje ir manau, kad po diskusijos ir po trišalinio sustikimo tarp JAV, Japonijos ir ES bus padaryta reikiama pažanga. E, PPO viduje problemų yra nemažai, vyksta dėrybos dėl reguliavimo dalykų. E, visi tie klausimai yra vienodai svarbus arba, pavyzdžiui, kad ir geras PPO funkcionavimas. Irgi labai svarbus klausimas. Savo neformalaus susitikimo metu noriu pakviesti, e, nu, pakviečiau ponų generalinį direktorių Asevedo, kad būtų pasiūstas reikiamas signalas visoms šalims narėms, kad būtų suvoktas e, šio klausimo svarbumas. Mes todėl ir įtraukėm šį klausimą į savo darbo atvarkę. Daug klausimų buvo užduota dėl Vietnamo. Ir kaip jau buvo pasakyta mano kalboje, tai yra vienas iš prioritetų. Ir aš manau, kad viskas turi būti, būti daroma pamažu, etapas po etapo. Jūs žinote, kokia yra situacija taryboje dabar. Mes surengėme ryte diskusiją ir aš taip pat bandžiau paaiškinti, kad tai yra vienas iš prioritetų dėl kurio turim sustarti mūsų pirmininkavimo metu. Jeigu dirbsime kartu, tai manau žengsime tuos žingsnius, kuriuos turime kartu žengti. Tačiau tuo pat metu žinau, kad taryba e, labai atidžiai seka žmogaus teisų padėti Vietname. Ir čia pirmiausia, e, noriu pasakyti, laukiama, kad Vietnamas ratifikuotų tris tarptautinės darbo organizacijos konvencijas, kurios yra esminės siekiant tolesnės pažangos. Taip pat buvo užduota klausimų dėl dėrybų įgaliojimų su JAV. Kaip jau sakiau, Mes manome, kad viskas turėtų vykti sparčiau ir jau dabar turėtų prasidėti darbas. Aš diskutuosiu su savo kolegomis, su prekybos reikalų ministrais iš visų valstybių narių, kad suprastume teisingai, kokio konsensuso galime pasiekti šiandien ir kad galėtume labai greit pajudėti pirmin. Vyks taip pat ir neformalus posėdis, jis vyks vasario mėnesį Bukarešte. Taip pat, kaip ir jūs visi, e, labai atidžiai stebiu, kas vyksta tarptautinės prekybos rytyje. Ir manau, kad tie dalykai, kurie buvo įvardinti kaip esminiai, bus aptarti iš anksto labai vieningai darybų metu Taip pat svarbu bus užtikrinti skaidrumą, viską išdėstyti aiškiai. E, manau, kad, pavyzdžiui, tokie klausimai kaip žemės ūkis taip pat yra labai svarbus ir vyksta dėrybos ir dėl šio klausimo taip pat šiuo pat metu. Puikiai žinau šias visas temas. Tai yra sunkios temos. Mes su ponu pirmininku, ponu Langė aptarėme jas, tas visas temas Bukarešte. Mes dar tarsimės ir su visais kolegomis. Skirtumas yra, nes kai kuriuose valstybėse narėse uh, už kai kurios klausimus, už tos pačius klausimus yra atsakingos arba prekybos ministerija, o kitosegi šalise užsienio reikalų ministerijos. Tad mes vis tiek turėsime dirbti kartu, kad parengtume bendrą nuomonę ir dėl to irgi yra tariamasi dabar taryboje. Vyko diskusija dėl Afrikos. Roderika, jūs ir kolegė Maklarkin klausė būtent apie Afriką. Jūs puikiai žinote, kad yra. Kad yra, kad jau nuspręsta dėl kai kurių susitarimų. Vasario mėnesį dėl Egipto bus diskutuojama, nes jie turės, Egiptas pirmininkaus Afrikos valstybėms. E, metus laiko. Inta komitete irgi bus užkelta nemažai klausimų dėl to. Ir taip pat e, tai bus tie klausimai, kurie rūpia Europos parlamento narėm. kad dėl Naujosios Zelandijos ir Australijos susitarimai su šalimis, šalimis yra įtraukti į mūsų darbo atvarkę. Taryboje dėrybos jau yra prasidėjusios dėl to ir tikiuosi, kad netrukus šios siejaitė bus galima pasiekti pažangos. Agne Rodrygės klausė apie Merkosūrą. Vakar ryte vyko sustikimas su Europos parlamento pranešėjų Merkosūro klausimais. E, buvo klausima pranešėjo nuomonės ir noriu pasakyti, kad galimybės matome neblogas, dabar visi bando tik suprasti dabar, ką mano kita pusė. Tikiuosi, kad pavyks pasiekti pažangos taip pat ir Merkosūro klausimo. Ir šis klausimas, noriu pakartoti, yra mūsų darbo atvarkėje. Taip pat apie elektroninė prekyba buvo užduotas klausimas. Klausimą uždavė ponė Darling. Tai bus viena iš tų temų, kuri bus pradėta nagrinėti ir PPO diskusijose. Turime pasakyti, kad kad Ženevoje vyks posėdis šią temą tas klausimas bus nagrinėjamas. Jis bus svarbus ir mažoms bei vidutinėms įmonėms. Nes, kaip žinia, šiandien mikro įmonė gali tapti mikro tarpvalstybinė įmonė, kuri gali veikti įvairiose rinkose, e, eksportuoti produktus ir panašiai. Tad aš manau, kad yra tikrai labai svarbu e, šią temą detaliai aptarti, nes kartais šiais ryčiai numatyta per daug reguliavimo, o tai gali tiesiog sužlugdyti geras iniciatyvas elektroninės prekybos rytyje. Kai kas, kurie šiandien gal gyvena kažkur pasaulyje, šiandien įsivaizduoja vienas ar kitas idėjas ir staiga prasidės mažų startuolių bumas artimiausiais metais. Tačiau tuo pat metu turime elgtis atsargiai, turime apginti svarbiausias vertybės, kurias turime, būdami europiečiai. Tos vertybės mūsų pirmininkaučiai valstybei bus svarbiausi saugikliai ir raudonos linijos. Jas būtinai saugosime. Būtent e, apie tai aš kalbėsiu ir Ženevoje, pasiūsiu tokį labai tvirtą signalą šią temą. Tai štai manau, kad būsiu jau aptaręs visus iškeltus klausimus. Puiku, ačiū, ponė ministrė, sako pirmininkas, ar būtų daugiau klausimų? Ne, klausimų nėra. Tad ačiū ir sėkmės jūsų pirmininkavimui. Ponas Oprėja, e, labai ačiū, tikiuosi jūsų paramos ir aš tikiuosi, kad e, klausimai bus kuo greičiau svarstomi. Esu labai atviras bendradarbiavimui, atvyksiu į posėdį tada, kada reikės ir mes palaikyti, palaikyti turėtume labai glaudžius ryšius. Aš taip pat esu ir senatorius, dirbu ir parlamente, tad suprantu, kaip svarbu toks kontaktų palaikymas. Ačiū. Okay. Point 13. 13 darbo atvarkės klausimas. Ataskaita apie ad hoc delegacijos e, dalyvavimą pasaulinės prekybos organizacijos parlamentinėje konferencijoje Ženevoje gruodžio 6-7 dienomis. Iš 50 valstybių 300 dalyvių dalyvavo šioje konferencijoje. ir jos tema buvo pasaulio prekybos organizacija veiklos perspektyvos. ES nuolatinės atstovybės iniciatyva, parlamento iniciatyva buvo suorganizuota e, Namibijos e, atstovas pirmininkavo šioje konferencijoje, Masimo Kastaldo Ktajani vardu pasakė kalbą, po to vyko diskusijos su pasaulinės prekybos organizacijos e, atstovės, atstovais, taip pat mūsų ambasadoriumi pasaulinėje prekybos organizacijoje, taip pat e, generalinio direktoriaus pavaduotojumi susitikome. Taip pat ir koordinacinėme komitete vyko veikla, rengiantis e, šiam, šiai konferencijai buvo parengtas pagrindinis dokumentas ir vyko taip pat ir plenarnės sesijos, Rubich ir Šolz dalyvavo juose. Baigiamojo konferencijoje buvo priimtas dokumentas, kurį parengė ir mūsų kolega Rodrygės Pinero Fernandes. Iš tikrųjų, tai buvo įdomi, aktyvi tarp parlamentinė konferencija. Europos parlamentas suvaidino joje pakankamai svarbu vaidmenį. Ar kas nors norėtų ką nors pridurti? Pirmininkas iš esmės viską labai tinkamai apibendrino. Aš norėčiau pratesdama pasakyti, kad Europos parlamento vaidmuo yra labai didelis tokiuose renginiuose. Manyčiau, svarbu buvo tai, kad buvo susitarta dėl vieningo dokumento, nepaisant sunkumų susijusių su tuo, kad Šioje organizacijoje, e, šioje organizacijoje dalyvauja 146 valstybės. Žinoma, negalėjome atsižvelgti į visus mūsų parlamento pageidavimus, tačiau kaip ten bebūtų, galutinė deklaracija tenkina mus. Aš patenkinta, kad Europos parlamentas vis dėlto suvaidino labai svarbu vaidmenį, sekretorijatas nuveikė didžiulį parengiamąjį darbą ir iš tikrųjų tai yra geras atskaitos taškas, galvojant apie ateitį. Ačiū, kas dar norėtų kalbėti, atrodo niekas. Taigi kitas darbos vakės klausimas, keturioliktas. Šiandien ryte jau kalbėjome apie tai, kokie mūsų Europos, Junktinio Amerikos valstijų prekybos santykiai. Demati paaiškino, kokios strategijos bus laikomasi dėl praėjusį penktadienį paskelbto darybinio mandato. Iš tikrųjų, labai svarbu atidžiau įsigilinti į dabartinės JAV prekybos politikos pasiekmes ES ir JAV santykiams ir taip pat koks poveikis galėtų būti globaliai prekybos sistemai. Taigi buvo atliktas tyrimas. Šitą tyrimą, tam pyr, tyrimui vadovavo Peter Chase. Sveiki ir šitos studijos arba tyrimo rezultatai buvo paskelbti. O e, šitas tyrimas e, taip pat galbūt pateiks ir mokslinių argumentų, galvojant apie darybinius įgaliojimus, kuriuos suteiksime komisijai. Taigi, prašau pristatyti studiją. Ačiū pirmininkė. Dėkuoju už galimybę e, kolegoms e, Vašingtonė atlikti šį tyrimą jūsų užsakymu. Iš tikrųjų laiko yra nedaug, jums, e, jūsų tvarkaraštis yra labai glaustas, jūs įgyveninate labai mm, glaudžią darbo tvarkę, todėl aš kalbėsiu labai trumpai parengiau skaidrių, kuriomis pristatysiu šitą tyrimą. Žinoma, komiteto nariams aš e, siūliau išsintinėti šito tas skaidrės. Jeigu tas nebuvo padaryta, padarykite tai po mano pristatymo. Šiame tyrimė mes bandome išsiaiškinti, ką daro JAV administracija ir kokios galėtų būti tos veiklos pasiekmės transatlantiniai prekybai, pasauliniai prekybos organizacijai, tarptautiniai prekybai, taigi mes įvertiname įvairius scenarius. O dabar aš trumpai norėčiau nesutelkti dėmesį į tai, kas buvo nuveikta. Komiteto nariai puikiai žino situaciją, tačiau aš norėčiau pakalbėti apie JAV administracijos paskatas, kurios sąlygoje jos veiksmus ir taip pat pristatysiu scenarius, bet galimas jo perspektyvas. Kodėl JAV administracija taip elgesi? Kadangi ten galvojama, kad JAV esanti e, auka, ankstesnio netinkamo administravimo auka. Taigi taip yra jaučiamasi ir manoma, kad šita administracija neturėtų sudaryti kokiu nors papildomų prekybos e, privalumų savo sąskaitą. Taigi nenorima aukotis visam pasauliui ir ši administracija sako, to daugiau nepadarysite. Taigi JAV administracija vadovaujasi labai griežta darybinė praktika ir sako, kad tai, ką mes jums esame davę anksčiau, dabar turite duoti jums mums. Taip yra demonstruojama, motivuojant e, prekybos deficitą ir sakant, kad e, prekių ir paslaugų prekybos kontekste. Deficitas yra didžiulis, apie 350 milijardų jav dolerių jisai esą sudarás. Taigi šioje studijoje mes atsižvelgėme įvairiausius aspektus, o aš norėčiau pakalbėti, kokia yra dabar, yra mūsų santykių uh, situacija ir kokia situacija pasaulyje prekybos organizacijoje. Demati išsakė labai išsame nuomonę apie visą tai, tačiau kalbant apie tarifus plienui, tai reikėtų pasakyti, kad Junktinės Amerikos valstijos uh, uh, nori kad ES taip pat imtųsi mažinimo veiksmų ir dabar, kalbant apie komisiją, tai komisija laikosi griežtos pozicijos ir prašo iš parlamento dėrybinių įgaliojimų patvirtinimo. Ar TTIP darybos galėtų būti pagrindas būsimoms daryboms, tačiau yra esminis skirtumas tarp abiejų darybinių šalių. JAV žvelgia daug plačiau į prekybos darybas, o komisija labiau įsigilina į pramoninių prekių tarifus. Taigi čia susiduria du skirtingi požiūriai. Todėl svarbu konstatuoti, kad administracijos darybiniuose nurodymuose yra nurodyti, yra įtraukti viešieji pirkimai, taip pat nurodytos nuorodos susijusios su tvaru ir vystimusi ir aplinkosauga atrodo, kad ES žinoma laikosi griežtesnės pozicijos, tačiau JAV nėra įtraukiama SDS ir taip pat skirtingai vertinamos pozicijos, e, lyginant jas su TTIP. Be to, JAV yra linkusi dėrėtis etapais derindama darybinę poziciją su kongresu. Tačiau svarbiausias klausimas yra tas, ar administracija paskelbs tyrimą apie tai, ar Europos, JAV prekybos politika nepažeidžia gynybinių ir saugumo interesų. Iš tikrųjų, norima tokį tyrimą atlikti, tačiau kokie prezidentui variantai yra pateikti ir kaip jisai juos vertinama. Yra tokių ataskaitų, kad viena vari... galimybė yra tiesiog importo tarifų klausimą spręsti pirmiausia, apginant JAV pramonės interesus, tačiau aukštųjų technologijų, pramonės gaminių, automobilių e, e, eksporto importo klausimas, ko gero, yra taipogi labai svarbus. Jeigu administracija ir Trump imsis tarifų, tai Dematė ir taip pat Malstrom laikysis labai griežtos pozicijos ir tada JAV ko gero bandys išbalansuoti situaciją ir nemanyčiau, kad 20 milijardų e, gaminių apyvartos prekyboje su JAV nebus tas esminis atskaitos taškas. 80 milijardų dolerių e, suma, kaip e, suma subalansuojant tą pusiausvyrą. Nežinia, ar padės, kadangi visiškai nežinia, ką prieš pastatys Trumpas toms kompensacijoms. Taigi visiškai neaiški šitų dėrybų dinamika. Trumpas gali pasakyti, kad jie imasi per daug didelės atsakomybės, kad reikia subalansuoti situaciją o ES galbūt pasakys, kad imsis savo atsakomybės. Ir jeigu mes pažvelgtume į darybas, tai ko gero konstatuotume, kad daroma klaida, kalbant tik tai atskirai apie žemės ūkio gaminius. Vienas dalykas prieiga prie rinkos ir darybų, ir kitas dalykas yra reguliavimo klausimai žemės ūkio gaminiams ir kitiems. Kai kas nesupranta, kad ES yra didžiausia eksportuotoja ir importuotoja. ES žemės ūkio produkcijos prekybos su JAV perviršis yra akivaizdus. Ir todėl darybose reikėtų suprasti, kad darybose dėl žemės ūkio gaminių eksporto nepavyks susitarti dėl bemuitinės prekybos. Taigi, ko gero reikia siekti naujos dinamikos e, darybose su JAV administracija ir galbūt negalvoti tik tai apie E, maisto saugos klausimus ir žemės ūkio produktų eksportą. Taigi bendradarbiavimas e, reguliacinėme lygmenyje turėtų būti atskirtas nuo dėrybų dėl prekybos santykių. Taigi reguliacinio pobūdžio klausimai galėtų kada nors labai nuosekliai įsiterpti į dėrybas dėl prekybos sustarimo, dėl pasaulinės prekybos organizacijos ir Kinijos. Europos komisija pasistengė atsižvelgti į kai kuriuos JAV iškeltus klausimus ir uh, ES pozicija buvo labai ko, konstruktyvi. Todėl šioje srityje, manyčiau, galima judėti į priekį. Junktinės Amerikos valstijos padarė, pati pasaulyje prekybos organizacija labai aiškių teisinių deklaracijų, griežtų deklaracijų dėl Kinijos. Ir tai yra esminis dalykas, jisai aptarnėjimas šiame dokumente tačiau ES ir JAV iki šiol bendradarbiavimo labai nuosekliai susijusi su Kinija, taip pat e, teismo bylos arbitražai pasaulinės prekybos organizacijos kontekste tai parodo, tačiau Kai kalbame apie bendradarbiavimą su Kinija, turime turėti omenyje labai daug suinteresuotų šalių. Ir labai svarbu, kad JAV išliktų toje valstybių e, koalicijoje. Taigi čia stapterėsiu, laukiu jūsų klausimų. Ačiū. Kas norėtų pirmas pateikti klausimą ir kalbėti? Oui, euh, je, je vous entends, monsieur Čez. Aš išklausiau, ką jūs sakėte, ponė Čez, jūs sakėte, kad e, amerikiečiai ir europiečiai e, įgyvendina e, skirtingas darybų taktiką. Taip, e, e, amerikiečiai kartais agresyviai derasi, tuo tarpu europiečiai sudaro tokį įspūdį, kad jie bijo, jie būna susiskaldę. Mes būtent tai matėme per pastarosius mėnesius. E, iki šios diskusijos. Noriu taip pat ir patikslinimo. Aš e, e buvau įėjęs e, į prekybos, Junktinių valstybių prekybos atstovo puslapį ir ten kalbama apie naujas, e, naują darybų raundą ir atrodo, kad e, amerikiečiai tose darybose nori apimti viską - žemės ūkį, pramonę, e, tarp valstybinius duomenų perdavimus. E, mes e, į tai žiūrime kitaip, mums ne, ne viskas yra priimtina. Aišku, kalbant apie žemės ūkį, Europa eksportuoja daugiau į JAV negu atvirkščiai, tačiau dabar toks reglamentavimas, kuris būtų nepriimtinas Europai, pavyzdžiui, dėl genetiškai modifikuotų organizmų, mums yra esminės svarbos. Jūs sakėte, kad yra daroma pažanga e, tvaraus vystimosi srityje, tačiau nėra jokios nuorodos į Paryžiaus e, susitarimą. Tai manęs visiškai nestebina, e, kad ponas, pono Trump administracija taip elgesi. Bet kita vertus, europiečiai sakė, jog nelabai nori TTIPO ir TAFTOS ir jie labai griežtai žiūri į reglamentavimo uh, E, klausimus, todėl tos dėrybos negali vykti taip, tarsi viso to nebūtų. Ir e, mes e, nenorime, kad ES būtų laikoma neprotinga, kvailė. Nes atrodo kartais, kad amerikiečiai būtent taip į mus žiūri. Pirma, dėkoju, ponia pirmininkė, dėkoju už šį pranešimą. Mano pastebėjimai būtų ir komentarai būtų tokie. Visų pirma, sutarties taikymo sritis. Taryba ir komisija mano, kad tai turėtų būti pramoniniai gaminiai. Tuo tarpu ES yra prisėmusi įsipareigojimų kovos su klimatu kaita srityje. Ir žinome, kad Junktinės valstijos pasitraukė iš Paryžiaus susitarimo Tad e, galbūt į tvarų vystimąsi yra žiūrima labai skirtingai iš abiejų Atlanto pusių ir kaip tokiamis e, sąlygomis gali būti sudaroma sutartis dėl e, pramoninių gaminių, sudaroma su tokiu partneriu, kuris pasitraukia iš Paryžiaus susitarimo, galbūt kaip tik dėl to pramonės sektoriaus pasiekmių. Toliau darybos dėl PPO ir ginčių sprendimų mechanizmo. Jūs palankiai žiūrite į pono Trumpo pareiškimą dėl PPO reformos, tačiau dar prieš vykstant diskusijai mūsų komitete mes e, šito klausimu mes kalbėjome apie tarp parlamentinį PPO forumą. Tas forumas renkasi, paskutinį kartą susirinko gruodžio mėnesį Ženevoje. Ir mes e, kalbėjomės e, su ES atstovu toje struktūroje, su, su, su kitais atstovais kalbėjomės taip pat. Atrodo, kad šito klausimu yra E, pakankamai vienodi požiūriai. Nereikėtų kažkokios kitos struktūros, kurie užsijimtų ginčių tarp valstybių sprendimu. Tad e, šituo klausimu yra nesutarimas tarp ES ir Junktinių valstybių. EPP remiasi tokia ginčių sprendimo tvarka, tokia struktūra ir ta struktūra yra esminės svarbos. Uh, Tad e, ką jūs galite mums pasakyti šito klausimu? Ar galite mums kokių gerų naujienų e, pateikti? Toliau, tie reglamentavimo aspektai, galbūt jie yra svarbesni negu pati tarptautinė prekyba ir e, muitai. Jūs sakėte, jog į bendradarbiavimą reglamentavimo srityje jog bendra, požiūris į bendradarbiavimą e, reglamentavimas ir tie skiriasi. Junktinėse valstybėse ir Europos Sąjungoje. Aš e, taip pat noriu pasakyti keletą e, žodžių dėl mūsų e, prekybinio balanso. Ar e, jo e, teigiamas saldo nulėmė mūsų muitai. Galbūt e, daugelis e, pakankamai daug jungtinių valstybių vartotojų renkasi Europos automobilius, nes mano, kad jie yra geresni. Tad kaip mes galim paaiškinti prezidento Trumpo pareiškimus šitais klausimais, nes atrodo, kad jisai leidžia suprasti, jog visi kiti yra kalti. Aš e, savo ruoštu. A, Helmut Scholz dar norėtų žodžio. Prašom. Ne, aš dėl e, santykių su Kinija norėčiau dar kai ką pridurti. E, prezidento Trumpo pareiškimai šitais klausimais ir ES pozicija kin, kin, Kinijos klausimų, man atrodo, nėra e, sutampančios. Mes e, kalbant apie būtin, tiksliau, e, mūsų požiūriai dėl Kinijos daugeliu atveju e, sutampa, tačiau dėl būtinybės stabilizuoti tartautinę sistemą ir aišku dabar turint omenyje prekybos karo grėsmę su jungtinėmis valstybėmis mes manome ir aš asmeniškai manau, kad mes visi turime būti suinteresuoti, kad, kad PPO veiktų sklandžiai. Ir aš nemanau, kad e, bandant sukurti tokį alijansą prieš Kiniją, vargu ar bus geras e, sprendimas. O kartais jungtinių valstijų e, reakcija Kinijos atžvilgių kartais būna truputį perdėta. Europos Sąjunga yra pateikusi pasiūlymų dėl ginčių sprendimo PPO e, mechanizmo ir tie pasiūlymai visiškai nesutapo su tinkais e, Junktinių valstybių ambasadoriaus e, pasiūlymais to pačiu klausimu. Aš e, manau taip pat, kad turint omenyje Kinijos e, poziciją. Mūsų bendradarbiavimas ir, ir, ir santykiai šitais klausimais su jungtinėmis valstybėmis nėra e, patenkinama lygio. Ačiū, pirmininkė. Aš paminėsiu savo ruoštų du aspektus. Žinoma, nekartosiu to, ką pasakiau, tą, ką pasakiau šiandien ryte. Pagalvokime, apie ką čia kalbame. Kas naujo susitarimo, galimo susitarimo dėl pramoninių prekių naudos gavėjas. ir kokiamis sąlygomis vyksta gamyba, kokios pasiekmės aplinkai, užimtumui, mažoms vidutinėmis įmonėmis, konkurencingumui, ES gaminių konkurencingumui Amerikos rinkoje. Taigi kokia šito susitarimo nauda? jeigu mes jį sudarysime tik tai labai siauroje konkrečioje srityje. Ar abu darybų partneriai nesilaiko visiškai priešingų požiūrių į abipusę prekybą. Kiekvienas laikosi savo o, pozicijų ir paneigia kito pozicijas. Taigi mes turim gerai pagalvoti. kokią naudą turės šitas siauras susitarimas tolesniems tarptautinės priekybos santykiams su Junktinėmis Amerikos valstybėmis. Taigi mes neturėkime omenyje tik tai tą gryną naudą dvišaliuose santykiuose, tačiau reikėtų pažvelgti plačiau. Mes gavome tyrimą apie tai, koks poveikis bus visoms iki šiol sudarytoms sutartims turime atsižvelgti į darbo vietų kūrimą. Šis poveikis yra ilgalaikis. Čia yra nurodyta tas, ta EFTA sutartis, visos sutartys, kurios buvo iki šiol pasirašytos ir tos tą naudą sunka, sunku būtų įrodyti, išskyrus tą dvišalę naudą. Taigi, Ar tokios dvi šalės e, sutartys atneš kokią naudą įgyvendinant tarptautinius susitarimus? O kylančios rinkos besivystančios ekonomikos iš tikrųjų nežinia kaip sureaguos, ar mes esame pasirengę tai reakcijai. Taigi mes turime galvoti apie globales tarptautinės įmonės, kurios uh, veiks pagal šitą dvišalę sutartį. Taip pat turime galvoti apie investicijas, turint omenyje, kad Junktinės Amerikos valstijos kol kas vadovaujasi tik tai savo šalies investuotojų interesais. Ir mes negalime tam nieko prieš pastatyti. Todėl, turint omenyje tokį, tokią siaurą sutartį, reikėtų pagalvoti, kokia tokios siauros sutarties nauda. Thank you very much. Uh, I'm very conscious of your. Dėkuoju, aš puikiai žinau, kad jūs turit mažai laiko ir galvoju dabar, kaip atsakyti į visus tos klausimus glaustai. Pirmiausiai, klausimai dėl žemės ūkio, ar žemės ūkis turi būti įtrauktas ar ne į sustarimą. Aš manau, kad e, jūs e, turėtumėte pažvelgti į abu šitos problemos aspektus. Tai yra prieiga prie rinkos ir reglamentavimo dalykai. E, jungtinių valstijų, jūsų nuomonė, valsty, jungtinių valstijų požiūris į maisto saugą yra netvarus jūsų nuomonė. Ir jūs taip pat turite kitokį požiūrį į, e, negu jungtinės valstijos į e, reglamentavimo klausimus. Jūs norite atskirti tai nuo prieigos prie rinkos. Ir E, tai galbūt paaiškina e, požiūrių skirtumus dėl TTIP, bet e, galbūt tai taip pat yra tam tikra galimybė daryti pažangą. Direktorius Demarty, generalinis direktorius Demarty pabrėžė, kad TTIP rodo, jog reglamentavimo dalykai neturėtų būti prekybos sustarime. Prekybos sustarimas turi būti apie prekybą, o reglamentavimo uh, klausimai turi būti sprendžiami reglamentavimo e, struktūrų, jų tarpusavio santykiams. Ir mes tik tai turėtume žiūrėti, ar mes pasiekėm norimą apsaugos lygį ar ne. Toliau, e, darybų, žiūrinti darybų tikslus, e, Junktinių valstybių administracija nesako ten, jog e, jinai nori at, atmesti ES e, požiūrių į e, įvairius aspektus. Pavyzdžiui, kalbant e, apie biotehnologijų importą, šitie dalykai pas jūs remiasi jūsų mokslinio įvertinimo. E, pagrindu. Tačiau kila klausimas dėl šitų dalykų įtraukimą, dėl Kinijos. Aš e, sutinku su jumis, kad e, kuriant e, alijansą prieš Kiniją vargu ar teisingas kelias, tačiau Kinijos vadovai yra ne vieną kartą pripažinę, jog jų ekonomikos e, augimas neduoda tokių rezultatų, kokiu jie norėtų. Reikėtų e, galbūt tam tikrų reformų. Ir tai pasakytina ne tik tai apie plieno sektorių, bet ir apie kitus sektorius. Ir e, daugelis besivystančių valstybių Dohos darybų raunde nenorėjo reglamentavimo e, šiuose sektoriuose, plieno sektoriuje. Tad ne tik tai Junktinės valstijos, ne tik tai ES, ne tik tai Japonija, bet ir kitos pasaulio e, valstybės e, taip pat skatina Kiniją gyventi tam tikras reformas, todėl kad valstybės pagalba E, Kinijoje, taip pat prieiga prie rinkos, tai daro įtaką ir ES, ir kitiems pasaulio regionams. Ir čia galbūt reikėtų tam tikrų diplomatinių priemonių, kad padėtis e, keistusi. Dėl e, ginčių sprendimų mechanizmo buvo porą klausimų pateikta. Aš manau, kad Junktinių valstybių pasiūlymai kai kurie iš jų yra 30 puslapių dydžio. Tose pasiūlymuose yra sakoma, kaip turėtų funkcionuoti šita e, struktūra. Ši struktūra egzistavo dar prieš Trumpui ateinant į valdžią ir jeigu Trumpo administracija dabar tiek daug dėmesio skiria šitiems specifiniams aspektams, kurie, e, kurie kelia problemų, jie kelia e, problemų PPO kontekste, tai reiškia, kad ta administracija nenori paprasčiausiai nubraukti šitų dalykų, bet nori, kad e, šitie klausimai būtų sprendžiami konstruktyviai. Jungtinės valstijos savo e, komunikatuose yra aptarusios šitos e, dalykus Taip pat e, e, komisija teisi, sakydama, jog mes turime pirmiausia užtikrinti tinkamą proceso vyksmą, nes e, be ginčių sprendimo mechanizmo apskritai ta sistema ne, negalės funkcionuoti. Ir paskutinis klausimas, kurį pateikė ponas Šults dėl papildomos dvišalio susitarimo vertės, kaip e, dvišalis susitarimas, e, kuo jisai skiriasi nuo daugia, daugia šalio susitarimo. Aišku, aš suprantu, kad daugelis e, val, besivystančių valstybių Dohos raunde aiškiai rodė, jog jos nesuinteresuotos liberalizavimu dėl Kinijos e, dominavimo. Ir būtent tai mes e, matome. Ir būtent todėl Kinija pati turėtų būti suinteresuota, kad e, Kinijoje būtų vykdomas reformas dėl to daugia šalio liberalizavimo. Nes per daugia šalius susitarimus galima liberalizuoti ir, kaip jūs sakėte, tokie susitarimai turi daug teigiamo poveikio. Aš manau, kad e, čia dar daug ką būtų galima pasakyti, tačiau ko gero, ko gero tiek būtų kol kas iš mano pusės, turint omenyje laiką. Dėkoju. Esu įsitikinęs, kad diskusija dėl ES ir JAV prekybos santykius e, bus įtakojama ir PPO E, nekartą tas klausimas buvo PPE darbo tvarkėje ir manau, kad Peter dar turės galimybę nekartą e, išklausyti jūsų patirtį. Dėkoju, tuo būdu baigėme nagrinėti 14 klausimą. Ir dabar už 5 minučių perėsime prie 15 darbo atvarkės klausimą. Europos ir Azijos jungtis, ką gali prarasti prekyba. Okay. Yeah.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 Okay, Gerbiami kolegos, ponios ir ponai, 15 darbo tarkės klausimas dabar. Ir tai yra viešasis klausimas Europos ir Azijos jungtis. Esu tikras, kad tema yra labai kompleksiška. Pirmiausia, dėl pačių jungčių pobūdžio, nes nėra taip lengva apibriežti, kas tai turėtų būti. Geografinė ir politinė situacija taip pat yra tokia, dėl kurios nepaprasta apibriežti, kas yra jungtis tarp Europos ir Azijos. Europos komisija pateikė ir Europos išorės veiksmų tarnyba pateikė bendrą dokumentą, kuris vadinasi Europos ir Azijos jungtis, e, nauja e, statybos pagrindas nauja jungtim kurti. Buvo pateikta tie blokai tokie, e, kurie yra aptariami jų dokumente kita vertus norint kurti tas jungtis, e, svarbu nepamiršti Belt and Road vadinamosios iniciatyvos. Ir tai yra vienas iš svarbiausių elementų pavadinime. E, daug dalykų yra numatyti kaip papildantis vieni kitus. Taigi Svarbu būtų išsiaiškinti visais atvejais, kokia strategija slypi už tų detalių. Mes e, diskutavę esame apie kai kuriuos iš tų dalykų. Jų tikslas dažniausiai yra skatinti investicijas, suartinti Europą ir Aziją. Norima, kad Kinijos interesas auktų, tačiau nenorima, kad dominuotų vien Kinijos iniciatyvos. Svarbu. Visi šie klausimai yra pakankamai strateginiai. Ir jų svarbu nepamiršti aptariant Europos ir Azijos jungtis. Kad aptartume tos visus aspektus, pasitelksime ekspertų pagalbą. Jų čia yra atvykusių nemažai, norėčiau, kad diskusija būtų kuo gyvesnė. Ir tai galėtų mums padėti užtikrinti gyvesnę diskusiją. Pakvietėme žurnalisto, kad mums vadovautų šitai diskusijai. Joana Drayer ir iš Borderlex yra atvykusi kaip tik čia. Ji puikiai žino šią temą ir ji kaip tik ir padės mums įveikti pirmosios darbo grupės programą. Aš dabar nebeturėsiu suteikti žodžių ir galėsiu tiesiog padaryti įvadą į temą, paskui perduosiu pirmininkavimą kolegijai. Joana, žodis tau. Ačiū, ponė pirmininkė, man didelė garbė būti čia ir vadovauti diskusijai, moderuoti tą diskusiją. E, Tokiais klausimais, kuriems rūpi jau eilę metų. Kas žinote iš jūsų, kas yra Bordeleks, turbūt prisiminsite, kad tai yra Europos prekybos politikos internetinė platforma, kur kalbama apie prekybos reikalus tai yra nepriklausomų žurnalistų, sakykime, tokia vieta, kuri gali išdėstyti savo nuomonę, tai yra labai specializuoti žurnalistai. E, prekybos politikai kyla daug iššūkių Europos Sąjungoje. Um, Europos ir Azijos jungtis, ką gali prarasti prekyba, tai yra labai svarbus klausimas. E, mūsų darbo grupės tikslas yra trejopas, pirmiausia, suprasti, uh, kas yra Kinijos Belt and Road iniciatyva, ką ji tikrai reiškia, ką konkrečiai tai reikš Europos Sąjungai, kad galėtume suprasti tuos atsakymus, kuriuos gavome savo jungčių strategijai pernai. Ne, ne prekybos generalinis direktoratas diskusijai vadovavo. Ir paskui aptarsime atvejų studijas apie tai, kaip tos jungtis jau yra kuriamos, ar, ar kodėl jos veikia gerai ar neveikia. Tai turi tvarumui įtakos ir darbo rinkai. Mes turime labai žymių ekspertų čia salėje ir jie galės išdėstyti savo nuomonę. Norėčiau pakviesti pirmos darbo grupės ekspertus į priekį, bet jie atrodo čia ir sėdi, tad puikiai. Mintis buvo taip ir padaryti, čia įsikurti. Uh, Ir pirmos darbo grupės metu pabandysim suprasti, kokia yra Kinijos strategija. Ir kaip derinti įvairius požiūrius tarp Kinijos ir ES. François Godmo yra pirmas kalbėtojas, jis yra labai žymus Kinijos politikos, Kinijos tarptautinės politikos ekspertas, jis dirba Monten institute, taip pat Tomas Eder yra atvykęs, jis yra Meriks mokslo instituto mokslinis darbuotojas, Astrid Skalakuman yra vyriausioji patarėja, dirba Vokietijos e, struktūroje, ponas Vilė Varjola yra ekonomikos reikalų patarėjas Azijos ir Ramio vandenino klausimais ir jis dirba e, Europos išorės veiksmų tarnyboje reikdatysis direktorius. Ponas Veišy yra politinio skyriaus patarėjas Kinijos misijoje prie ES. Tad ilgiau nebegaištama norėčiau suteikti žodį ponui François Godmont. Ta darbo grupė veiks labai paprastai, labai trumpą įvadą padarys kiekvienas iš kalbėtojų, o paskui persirysime prie klausimų ir atsakymų sesijos. Ir dabar pradėksime diskusiją maždaug 25 minutės ir prasidės. François Godman, žodis jums. Ačiū. Jonačių, e, ponė pirmininkė, gerbiami šio komiteto nariai. Norėsiu pasisakyti labiau realistiškai, netiek skeptiškai, nors dozės skepticizmo nežinau, ar pavyks išvengti. Mes Turime nepamiršti šių jungčių dalykų. Paskui vėliau kalbėsime apie Belt and Road iniciatyvą. Jungtis nėra esminis žodis, tai yra ta žodis, kuris mus sugauna, e, kuris mus patraukia, sudomina, nes ir jungtis gali būti viskas ir niekas, nes sujungti galite viską, ką tik norite, įskaitant elektronus ir fotonus. Ir jeigu pasižiūrėtume komisijos tą jungčių dokumentą, tai ten pamatytume, kad ten visiškai uh, nepaminėta arba labai trumpai paminėta e, kad, kad tos jungtis visokios yra įmanomos, kai kurios yra materialios, nematerialios, skaitmeninės. Mm. Belt and Road iniciatyva labai rūpėjo Europoms, ne, Europo, europiečiams, nes tai buvo lyg kažkoks mūsų pačių siekis. Mes nuo Mes pamatėme, kad ta iniciatyva buvo gyvendinta centrinėje Kinijoje, bet paskui buvo pamiršta. Tačiau, jeigu pažiūrėtume, kaip kiniečiai tą šilko kelią puoselėjo, vėlgi galėtume pasakyti, kad tai yra žodžiai, kurie reiškia viską arba nieko. Svarbu, kad atsirastų iniciatyvų įgyvendinti kažkokį planą ar strategiją, kuris buvo paskelbtas. Tai dar nereiškia, kad nėra to jokių strateginių aspektų. Dažnai e, jų esama, bet taip pat dažnai jų gali ir nebūti. Kinijos iniciatyvos, įvairių šūkiai, masiniai judėjimai ne visada vyksta labai tvarkingai. Kartais e, kažkas pasiseka, kartais kažkas nepasiseka. Mes bandome kalbėti apie tų visų dalykų mastą. Jeigu pažiūrėtume oficialius Kinijos skaičius, Negalima kalbėti apie absoliučius kažkokius skaičius, ir, bet jeigu pažiūrėtume į oficialius skaičius, tai pamatytume, kad tie skaičiai mažesnis, mažesni negu gali pasirodyti - 200 milijonų dolerių e, paskolų ir finansavimo skirta Belt and Road iniciatyvai. Gal ketvirtį tai sudaro Kinijos užsienio valiutos rezervų. Jeigu pažiūrėtumėte į oficialius skaičius, tai pamatytume, kad 25 kartais 40, minimi e, tokie skaičiai susiję e, su šiuo dalyku ir tiek išleidžia ir pasaulio bankas. Bet čia neturėtume kalbėti apie trilijonus. E, tai yra svarbus dalykas, nes yra čia ir kitų dalykų. Japonai pastato Pietryčių Azijoje daugiau infrastruktūros ar finansuoja daugiau infrastruktūros projektų negu Kinija, ne Pietryčių Azijoje. Taigi daugiau japonai ir koriečiai investuoja e, rytų Europoje negu kinai. Ir, na taip, Balkanui atskiras atvejs, ten gal daugiau Kinijos investicijų. Tad norėčiau pasakyti, kad Kinija dabar sulaukia ir kritikos, o kartais net ir labai griežtos kritikos dėl to, kad yra pernelyg dominuojanti. E, toje Belt and Road iniciatyvos srityje. Ir Kinė pateko į patį savo spastus. Noriu pasakyti, kad e, mano žiniomis šiandien Kinija sako, e, panaikins įsiskolinimus kai kuriam šalims, pavyzdžiui, Kamerūnui. Tas pranešimas buvo padarytas Kinijos ir Afrikos šalių aukščiausių lygio susitikime. E, pažiūrėsime, kas atsitiks, kai Kinė turės įvertinti e, savo projektų finansavimo pasiekmes, ypač tų projektų, kurie nebuvo tvarūs. Tai štai, turime pasižiūrėti, ar mes būsime pasirengę prisimti kai kurią naštą ar ne, e, kaip reaguos tarptautinis virtus fondas ir kitos struktūros. Tačiau nesakykime, kad uh, kad Kinijos ekonomika nieko neverta ar panašiai. Aš turiu, turiu pažįstamų e, puikių Kinijos ekonomikos specialistų, kurie dirba Briuselį, kurie gali paaiškinti, kad, kaip augo Kinijos ekonomika. Tai yra uostai, infrastruktūros, geležinkeliai, keliai, tai plėtojama labiau negu bet kas kita. Ir klausimas būtų toks, ir skaitant taip pat ir skaitmeninę pramonę. E, mokėjimų pramonę, telekomunikacijas, e, kaip Kinijai pavyksta čia. Tai yra savotiškai kontinentinės jungtinės valstijos. Tokį, taip galėtume pavadinti Kinijos veiklos modelį. Belt and Road iniciatyva svarbi 5-6 Eurazijos uh, keliai e, būtent yra kiniečių nutiesti. Ir matome, kad Kinijos ekonomika yra iškeliama už šalies ribų taip pat. E, klausimas, kaip Kinijai sekasi kurti savo ekonomiką. plienas, aliuminis stiklas, varis 90 procentų e, tų gaminių yra sunaudojama šalyje. Ten jie, tie gaminiai pagaminami, ten jie suvartojami. Kinija laikosi taisyklių arba kartais neturi taisyklių, kurios yra skirtingos nuo mūsiškių. Nepamirškime, kad tos taisyklės atsirado ne taip seniai, kurios egzistuoja. Ir kad dėl viešųjų pirkimų, rinkų, santykių su trečiosiomis šalimis mes laikomės ne vienodų taisyklių. Svarbiausi iššūkiai Europai iš to išplaukiantis yra štai, to, štai kokie. Kyla klausimas, ar mes taip ir liksime savo burbule be projektų, be kažkokių iniciatyvų, kurios tvarios ir ar leisime Kinijai paimti po savo sparnų likusi pasaulį. Bet yra tokių šalių, kurios negali pateikti tvaresnių projektų ir tiesiog žiūri tą augančią, sakyčiau, galbūt net pavojingą situaciją. Kitosgi bando Kiniją prikalbinti laikytis tam tikrų standartų, tam tikrų normų. Aš manyčiau, kad Kinija, e, jeigu vystytų tvarius projektus, tai pati turėtų daugiau naudos iš to. Ir nereikėtų varyti kaip greituoju traukiniu, bandant e, įgyvendinti kažkokius projektus kitose teritorijose. Ačiū. Tomas Eider, žodis jums, prašau. Ačiū, Jana. Ačiū, ponė pirmininkė, ačiū komitetui už tai, kad e, turiu galimybę pasisakyti. Noriu šiek tiek kitaip pažvelgti į šitą temą apie skirtumus ir, ir, ir panašumus buvau paprašytas pasisakyti šiandien. Aš norėčiau e, taip pat pateikti ir ne tik skirtumų, bet ir panašumų tarp mūsų sistemų. Pradėsiu nuo linksmos istorijos. E, savo duomenų bazėje turime 1500 projektų susijusių įvairiomis iniciatyvomis. Ir ta linksma istorija tokia. 2017 e, Bostone buvau tokiame posėdėje darbo grupės, kur dalyvavo mokslininkai iš e, universitetų JAV ir, ir, ir, ir, ir Europos. Ir diskutavome tuomet apie tas įvairias iniciatyvas, Belt and Road konkrečiai iniciatyvą ir kalbėjome apie Kinijos ypatumus. Visi, aišku, bandė suprasti, kas buvo norime pasakyti. Tvarumas buvo tas žodis, kurį ne visi suprato. Mums buvo pasakyta, kad jūsų globalizacija nėra tvari. Pažvelkite, kaip vyksta tik Brexitas, ką daro Trumpas. Jie sakė, kad mūsų tvarumas turi būti tvarus mums. O kas tie mes? Tai aišku, yra Kinijos komunistų partija pirmiausia. Ir dėl tos iniciatyvos tai yra tas aspektas, kurio svarbu nepamiršti. Dėl Europos ir Azijos jungčių komisija pasiūlė tokią diskusiją ir pasiūlė kalbėti apie taisyklės, kurios yra pagreistos tvarios plėtros taisyklėmis. Matome, kad kyla tam tikros e, įtampos. E, viena vertus, e, komunistų partija daro viską, kad auktų šalies ekonomika, kad šalies piliečiai turėtų darbų, kad įmonės auktų. Į, mes turime savo, į, savo duomenų bazėje tokių duomenų apie įmonės, kur jos gamina. Kinijos įmonės, aišku, yra didžiulė dauguma, kurios turi daugybę sutarčių. Ir jos žino, kur kinai išleidžia savo pinigus. E, kur galima atsisakyti sąžiningų viešųjų pirkimų, taip yra ir daroma, jų atsisakoma. Reguliavimo aplinka yra tokia, kai reguliavimo norima kuo mažiau. E, nelabai išpaisoma finansinio tvarumo, kad tik tai būtų gyventami projektai. Kai kurios e, ekonomikos patiria žalą dėl to, ypač Europoje. Ir e, pavyzdžiui, koncesijos vykdamos taip, kad vargu ar jos atsipirks. Jeigu pažvelgtume į statybų projektus, tai vėlgi kilo susirūpinimo dėl to, ar tie aplinkosaugos požiūrių tie projektai yra tvarūs. Labiausiai buvo susitelkta į vakarų Balkanus ten statomi greitkeliai ir dažnai tos lėšos taip pat yra skiriamos ir iškastinio kūro įvairioms įmonėms sukurti. E, statomos jėgainės, e, Kinė bando atsiverti, kurti įmonės, bet dažnai tos įmonės dirba ir šalies vidaus ekonomikai, naudamos gamtinės dujos, atsinaujinantis ištekliai ir Kinijoje. Tad svarbiausias tikslas yra toks - kurti uh, Kinijos įmonės įvairiose sektoriuose - energetikos, transporto, inžinerijos, telekomunikacijų ir panašiai. Visą tai turi padidinti rinkos dalį, kurią užima Kinija pasaulyje. Tai reiškia, kad Kinija gali rinkose atkreipti į save dėmesį. Dėmesį netgi tose rinkose, kur reguliavimo taisyklės yra pakankamai griežtos. Ir valstybė kontroliuoja šalies bankus ir koncesijoms yra numatomas tam tikras finansavimas. Kaip aš jau sakiau, ilgai nekalbėsiu, bet norėčiau apie panašumus tarti šį beitą. Tai yra tie projektai, kurie daugia šališkai finansuojami per Azijos e, infrastruktūros investicijų banką. ES ir Kinija nori, kad jungtis būtų įvairesnės tarp abiejų regionų ir tikslų siekiama ir kitokių, ne tik tų, apie kuriuos aš kalbėjau iki šiol. E, tai būtų precedentas konstruktyviam be, bendradarbiavimui. Aš transanatolijos e, dujotiekį minėjau, tai galėtų būti konstruktyvaus bendradarbiavimo pavyzdys. E, mano minėtas bankas galėtų užtikrinti finansavimą tam dujotiekiui, bet ne visais atvejais yra įmanoma. Tokiam kontekstui esant, e, Kinė stengiasi renkti e, skaidrius konkursus, kuriuose dalyvauti gali ir Europos įmonės, todėl tokio tiesime. E, tuomet būtų, siekia, būtų siekiama panašių tikslų kaip Europos TNT iniciatyvos ir būtų kuriamos kitokios energijos jėgainės. Turk Turkija ir e, į Bulgariją, į Rumuniją ir Ukrainą dujotikių tiesimas būtų, e, taip pat per Gruziją Azerbaidžianą būtų numatytas kaip vienas iš tikslų. Tiek būtų mano įvado ir nekantriai lauksiu diskusijos su jumis. Pirmininkė dėkoju, buvo įdomu, dabar Estrid Skalakų man suteiksiu žodį. Ačiū pirmininkė, man didžiulė garbė ir malonumas pasidalinti savo nuomonę dėl BRI, remiantis 15 metų patirtimi ES ir Kinijos bendradarbiavimo kontekste. ES ir Kinijos bendradarbiavimas turi būti vertinamas pagal šią naują iniciatyvą ir jos perspektyvas. Penkerių metų prireikė, kad būtų, kad sugebėtume pateikti atsaką į BRI, kuri buvo pristatyta Astanoje 2015 metais. Iš tikrųjų, šita iniciatyva buvo mm, pasitikta su nekantrumu, žingeidumu ir tam tikrais e, tikru susirūpinimu, kad e, neišliktų tiek daug mistikos, aš norėčiau paminėti tris dalykus. Pirmiausia, aš norėčiau paminėti pirmiausia tuos nesusipratimus, kurie kyla dėl BRA. Paminėsiu po to pagrindinės nuostatas ir taip pat pakalbėsiu apie tvarumą. Ir galbūt mes pamėginsime surasti bendrų vardiklių, galvojant apie tą junglumą tarp Europos ir Azijos, turėdami omenyje tvarumą. Pirmiausia, mes turėkime omenyje tą logotipą tos lozungus, kurie yra būdingi e, Kinijos komunistų partijai, kuri tiesiog su, siekia sukurti lygią grečią sistemą tai, kuri yra įsivairavusi globalių mastų. Pirmiausia, žinoma, siekiame sustiprinti savo pozicijos plieno ir cemento pramonėje. Norėčiau pakomentuoti kolegos iš dešinės mintį. 75-80 procentų projektų yra finansuojami iš vystimosi banko ir tos lėšos dažniausiai nukreipiamas Vokietijos arba kitoms ES įmonėms. Iš tikrųjų, iš pradžių buvo sunku susigaudyti šioje e, strategijoje, jo struktūroje, kadangi yra labai įvairovė, daugia šalė, tarptautinė iniciatyva, kuri neapsiriboja nei viena organizacija Kinijoje, nei tarptautiniu mastu. Todėl šitos iniciatyvos suprasti, nu, šitą iniciatyvą suprasti reikia įti daug pastangų. Čia yra daugia, daugybė daugia šalių deklaracijų, programų, projektų, kurie ragina įgyvendinti šitą junglumo projektą. Nuo 2015 metų galite gauti medžiagą, kurioje yra pristatyta Kinijos Ehm, informacija. Taip pat yra ir kitų oficialių dokumentų, kuriuos parengė Kinijos institucijas dėl energetinio bendradarbiavimo, dėl žaliųjų veiksmų plano ir įvairiosios ne tik Kinijos, bet ir kinos, kitos tarptinės organizacijos, asociacijos, tarptautinio uh, ne, ne, apmąstymų organizacijos taip pat dirba įgyvendinant šiuos projektus. Taigi nėra atskiros institucijos ir todėl, jeigu norėtumėte dalyvauti BRI, tai nepakaktų skambučio į Pekiną. Kitos finansų įstaigos taip pat uh, įsitraukė ir taip pat daugia šaliai vystimosi bankai teikia finansavimą dešimtis tarptautinės organizacijos, jungtinių tautų organizacijos, UNEP taip pat prisijungė prie šitos iniciatyvos, prie programų ir siekia suderinti BRI su darbotvarkė iki 30 metų ir taip pat atsižvelgti į tvaraus vystimosi tikslus. Grįžtame prie tvarumo. Iš tikrųjų kyla pagrįstų abejonių, nes, kaip buvo pasakyta anksčiau, šita iniciatyva gali būti nenaudinga siekiant tvaraus vystimosi tikslų iki 30 metų energetikos, energetikos e, tvarumo kontekste. Neatsižvelgęs į mūsų lūkesčius sulauktume katastrofos, jeigu nebūtų investuojama į infrastruktūrą, tai būtų blogai, tačiau aš vis dėlto išvelgiu pakankamai daug palankių aspektų. Daug įvairiausių tarptautinių organizacijų vis dėlto pavyko susitarti dėl paramos įgyvendant tvaraus vystimosi tikslų programą iki 30 metų, išryškinant tvarumą kaip sudėtinę strategijos dalį. Žinoma, reikia užtikrinti abipusiškumą, vienodas e, veikimo sąlygas. Ir e, apie tai kalbama ir Kinijos ir ES bendradarbiavimo dokumentuose. Ir taip žvelgiant į šitą iniciatyvą, e, galima vis dėlto ją vertinti palankiai. Dėkoju. Vek Weishi turėtų kalbėti dabar, pristatys šią iniciatyvą iš Kinės perspektyvos. Dėkuoju, ponė pirmininkė, gerbiami komiteto nariai. Man labai didelė garbė dalyvauti šiuose, e, šiame klausime Europos e, parlamente per e, pastarosius trejus metus, po to, kai buvau paskirtas uh, E, užsienio reikalų ministerijos e, dirbti į e, politinių klausimų skyrių. Aš girdėjau daug įvairių minčių išsakoma Kinijos klausimų, daug kritikos. Dabar kalbant apie BRI iniciatyvą, tai jau šešeri metai ir e, jinai plėtojasi. Tai yra šešių metų kūdikis, kuris vystosi ir kuris kartais sukelia ir tam, tikro įtarimų, tam tikrų įtarimų ir kritikos, tačiau taip pat ir teigiamą nusistatymą. Aš e, susipažinau paš, susipažinau su e, pranešimu BRI tema Pekine. Tai yra viena iš e, iniciatyvų tarptautinio lygmens ir ta iniciatyva buvo analizuojama. Mes norime globalios, einančios už valstybių sienų ribų iniciatyvos, atviros, skaidrios. Būtent tokia yra šios iniciatyvos dvasia, kuri atsispindi ir praktinėme įgyvendinime. Mes e, išgirdome daug įvairiausių pasiūlymų, kurie įgalino mus peržiūrėti tą iniciatyvą Aš noriu pakomentuoti du aspektus. Visų pirma, išeities tašką. Kodėl Kinija pateikė tą iniciatyvą, kodėl šiuo metu. Ir taip pat pakomentuosiu kai kuriuos e, raktinius terminus, kurie leis geriau suprasti tą iniciatyvą. Tad kodėl reikia šitos iniciatyvos? Tai e, yra moderni šilko kelio versiją. Jeigu jūs norite gerai pažinti Kiniją, tai turite gerai pažinti jos e, istoriją, nes e, Kinija yra, ki, istorija yra Kinijos genetika. Kai kas sako, jog ši iniciatyva yra pati didžiausia istorinė Kinijos iniciatyva. Pirmą kartą mes įgyvendame tokios apriepties iniciatyvą. Kodėl? Todėl, kad e, mes prisimename savo istoriją. Šilko kelias buvo globalaus pasaulio pradžia, jungčių, tarptautinių jungčių pradžia. Mes e, norime daugiau jungčių tarp Europos, Azijos ir Afrikos e, žemynų, mes e, norime labiau sinchronizuotos vertybių grandinės, norime kad e, tos valstybės, kurios e, yra izoliuotos, turėtų jungčių su kitomis valstybėmis ir taptų mažiau izoliuotos. Mes e, taip pat norime įgyvendami reformą eiti toliau. Šita Kinijos iniciatyva, aišku, susijusi su Kinijos interesais visų pirma. Mes esame labai didelė prekybinė partnerė pasauliniu mastu. E, Vykdame prekybą su daugiau nei 136 valstybėmis. 60, 72 procentai žiūrint pagal teritorinius kriterijus ir BVP e, rodiklius. Mes e, norime, kad ši iniciatyva padėtų Kinijos, padėtų vakarų e, regionams geriau vystytis ir kad kitoje stadijoje Kinijos reformas būtent ten būtų pirmiausiai įgyvendinamas. Būtent uh, Todėl vakarinių e, e, regionų vystimas yra to būdu šitos iniciatyvos vienas iš esminių e, dalykų. Mes norime taip pat turėti geles, geresnės magistrales, geresnės jungtis, tai taip pat labai svarbu mūsų ekonomikai. Mes e, pradėjome platesnių masto konsultacijas bei bendrus e, projektus šitos iniciatyvos kontekste. Taip pat e, norime, kad tai būtų atviras projektas. Mes nenorime kažkokių naujų taisyklių valdysenos tarptautiniu mastu. Taip pat čia kalba nesi, nes, nesisuka apie sąjungų ar kažkokių klubų e, įkūrimą. Kai kurie skaičiai galbūt e, jums e, aiškiau parodys, koks yra Kinijos vystimasi mastas. Dabar paminėsiu tuos e, raktinius terminus, raktinius žodžius, kuriuos e, e, minėjau pasisakymo pradžioje. Tad pirmas terminas yra vystimasis. Kodėl? Todėl, kad ši iniciatyva kilo pačioje didžiausioje besivystančioje, kylančioje valstybėje pasaulyje. Ir šita iniciatyva vis dar vystosi, jinai vystosi po truputį ir e, iš pradžių vyko pradiniai e, etapai ir mes matome, kad e, ta iniciatyva plėtojama toliau kiekvieną dieną. Antrasis raktinis žodis yra jung, jungtis, junglumas. E, tai yra labai uh, svarbus aspektas. Vienas Singapūro mokslininkas šiuo klausimu yra sakęs, jog tai yra ateities civilizacijų pagrindas. Ir mes e, kaip tik tai ir bandome tai įgyvendinti dabar. Tai yra infrastruktūrų jungtis, prekybinės jungtis, politinės jungtis ir taip toliau. Visokių pobūdžių jungtis. Toliau e, kompetencijos ir autonomija. Tie principai, kuriuos aš e, minėjau anksčiau, yra susiję su tuo, ką mes dabar matome. Kai kas mus kritikuoja, kad e, pas mus trūksta kad mūsųse trūksta skaidrumo, kartais trūksta kompetencijos. Tačiau iš 22 apdovanotų projektų pusė buvo Kinijos e, projektai. Aš e, manau, kad e, kalbant apie jungčių aspektą, Mes manome, kad tai yra naudinga ir ES, ir Kinijai, mūsų veiklos koordinavimui. Aš e, manau, kad e, tai taip pat yra praktinių požiūrių labai e, svarbus dalykai ir e, abiejų iniciatyvų įgyvendinimas gali būti naudingas visam kontinentui. Ar dar turite kokių nors klausimų? Uh, thank you, Chair. Ačiū pirmininkė. Aš pakalbėsiu apie ES strategiją siekiant sujungti Europą ir Aziją kadangi ji apima įvairiasias politikos rytis, įvairiausius veiksmus. Aš norėčiau pakalbėti apie tinklų kūrimo politiką, tinklų, kurie leistų pervežti prekes, susijęti piliečius, darbo jėgą ir taip toliau. Tačiau reikėtų kalbėti ir apie skaitmeninės paslaugas, taip pat apie transporto jungtis. Kalbant apie ES globalios strategijos įgyvendinimą, reikėtų pirmiausia mm, užtikrinti ryšius su Connecting Asia ir suvokti, kad reikia taikyti nuoseklų požiūrį į Kinijos užmačias nutiesti sąsają su vakarų pasauliu. ES e, strategija, inglumo strategija buvo priimta 18 metais, praėjusiu metu Europos Azijos e, aukščiausio lygio susitikimo metu buvo įtrauktas, įtrauktas į šitas e, junglumo užtikrinimo klausimas. Norėčiau kalbėti glaustai, pristatysiu šešias skaidres. Jose atsispindi įvairios strategijos grandys. Pirmiausia, pakalbėti apie prekybos kontekste esančią e, konsultuojamą Kinijos svarbą. 25 procentai ES eksporto, 45 procentai importo tenka Kinijai ir todėl labai didelės yra investicijų poreikis Azijoje. 1,3 milijardai, trilijonai e, e, eurų yra tas poreikis, kurį įvardino mūsų žemynų bendrovės. Junglumas, žinoma, užtikrina tarpusavio sąveiką ir būtent dėl jos reikia priimti sprendimus politikos lygmenių. Tačiau yra daugiau valstybių, kurios taip pat yra, mm, mm, kurios įgyvendama savo junglumo politiką atskirai, pavyzdžiui, Junktinės Amerikos valstijos ir Japonija ir tos strategijos įsilieja į uh, ir ramiojo vandenino strategija, taip pat ASEAN valstybių junglumo planas egzistuoja ir jis taip pat e, nu, nubrėžia regioniniam bendradarbiavimu pakankamai palankių perspektyvų. Todėl reikia nagrinėti šitas iniciatyvas, užtikrinti pakankamą sinergiją ir sutelkti dėmesį į tvarumą ir galimai vienodas verslo uh, veikimo sąlygas. Reikėtų paminėti tris svarbiausius aspektus. Pirmiausia, tvarumą, tvarumo aplinkos sauginius aspektus, taip pat ekonominį tvarumą, finansinį tvarumą ir socialinius aspektus. O tai reiškia, kad vis gilėja diskusijos dėl galimo poveikio aplinkai. Kyla klausimas ir dėl finansinio tvarumo gilumo ir dėl aukštų socialinių standartų. Žinoma, mes laikėmės nuoseklaus požiūrio, vertindami junglumo strategiją, atsižvelgėme į skaitmenį darbo tvarkę, taip pat į e, darbo jėgą, taip pat remėmės tarptautinėmis normomis, įvertinome investicinę aplinką ir taip pat manėme, kad reikia taikyti tarptautinį požiūrį. Atskiros sudėtinės dalys transportas apima oro, jūrų ir e, sausumos transportą. ir komunikate dėl e, saveikumo strategijos buvo kalbama apie tinklų kūrimą, multimodalumą ir taip pat transporto teršalų mažinimą. Energetika yra labai svarbus e, ramstis kadangi energijos rinka yra e, restruktūrizuojama, daugiau energijos yra gaminama pasitelkiant atsinaujinančius e, e, ekologiškus šaltinius ir todėl energetikos kontekste yra energetikos veiksmingumas labai svarbus aspektas, kai kalbant apie skaitmeninę darbo tvarkę, reikia turėti omenyje ne tik tai skaitmeninę infrastruktūrą, bet ir skaitmeninį raštingumą, e, skaitmenimo, skaitmenimo teises. Taip pat e, žmonių tarpusavio ryšiai. Labai svarbu stiprinti europiečių ir azijiečių ryšius švietimo mokslo inovacijų srityje. Taip pat reikia stiprinti partnerystę siekiant tvaraus junglumo. Mes dirbame su potencialiomis, suinteresuotomis šalimis, investuotojais, su šalimis, kurios turi tokias junglumo iniciatyvas, su Kinija, kuri yra kartu su ES pasirašusi junglumo užtikrinimo platforma. Taip pat labai svarbus yra regioninis aspektas. Mes sukūrėme regioninės e, valdybas, tarybas. Taip pat remiamės tokiamis institucijomis kaip e, ASEANas, Centrinės Azijos valstybėmis. Taip pat dirbame ir su taptautinėmis organizacijomis, kadangi jos yra tos šalys, kurios e, padeda e, stiprinti junglumą ir taip pat papildo šitas strategijas. Investicijų klausimas, žinoma, kyla bet jį reikia svarstyti, turint omenyje e, kitą daugiametinę finansinę programą, tačiau įgyvendinant šitas strategijas yra numatytas ir E, atskiras finansavimas. 60 milijardų eurų yra numatyta e, šiai platformai įgyveninti, numatant lėšas išorės veiksmų tarnybos biudžetui. Tarptautinė e, daugiametė finansinė programa, Europos investicijų bankas Europos plėtros ir vystimosi bankas, pasaulio bankas galėtų būti tos investi tie investicijų šaltiniai. Taigi finansavimo klausimai iš esmės yra susiję ir su konkurencijos tarp Europos e, valstybių bendrovių ir kitų šalių bendrovių klausimų Žinoma, Kinijos bendrovės taip pat nenorėtų imtis komercinės rizikos ir nori mm, taip pat suteikti garantijas Kinijos įmonėms. Taigi mes vadovaujamės tvarumo, nuoseklumo požiūriu pagristų konkrečiamis taisyklėmis, Mes e, manome, kad reikia stiprinti partnerystę siekiant tvaresnio junglumo, taip pat numatome finansavimą, kad šitos pastangos būtų įgyvendinamas. Dabar įgyvendinant šitą strategiją ES institucijos ir ne tik turės bendradarbiauti su valstybėmis narėmis ir kitais partneriais. Taigi, tuo baigiu ir savo pristatymą. Dėkoju labai visapimantis buvo pasisakymas, išklausėme įvairių požiūrių, tai sudaro gerą pagrindą diskusijai. Turime 20-21 minutę klausimams ir atsakymams, tad iš karto ir pereikim prie jų. Pirmiausia, leisime paklausti trims e, dalyviams mūsų diskusijos. Kvieščiau klausti iš karto ir nedaryti jokių politinių pareiškimų, o paskui diskutuosime vėliau. Kas norėtų klausti pirmiausia? <laughs> Jūs, ponė pirmininkė, prašom. Turiu tris klausimus. Pirmiausia, kokios sąsijos yra tarp Europos ir Kinijos e, e, sąsajos, galiausiai tos jungtis, ar tai yra labiau bendradarbiavimas, ar konkurencija, ar bandymas veikti kartu. Antra, ar mes turime bendrą požiūrį į Belt and Road e, iniciatyvą, kažkokį bendrą požiūrį. Ir norėčiau, kad papasakotumėte plačiau apie tai, apie produktus įvairius, apie preferencijas. Bet Belt and Road iniciatyva atrodo ta vieta, kur investicijoms erdvės yra labai daug? Ar yra kažkokių preferencijų, kas turėtų būti tie investuotojai? Ir kas iš tos iniciatyvos e, sulauks naudos? Skaičiau, kad paskolų bus e, išduota daug įvairiose šalyse tačiau jos nėra suformuotos taip, kad sustiprintų šalių ekonominį vystimasi. Tai yra labiau tokios paskolos, kurios labiau Kinijai bus naudingos negu kam nors kitam. Tai kas pasinaudos tuo? Ponas Šolts, taip panoriu klausiu su ponas Pinjero. Dėkoju. Ačiū už jūsų įvadinius žodžius. Aš taip pat noriu paklausti, o kam bus naudinga ta iniciatyva, ta BRI Belt and Road iniciatyva? E, kalbama, kad Kinijos komunistų partija stovi už to projekto ir kad tai yra daugmaž geopolitinis projektas. Ar jūs sutarėt tarpusavį? Dėl to, kad tai yra geoekonominis ir geopolitinis projektas. jeigu peritume prie tų geopolitinių aspektų, ką mano ES apie tą iniciatyvą. Ar yra kokiu nors e, finansinių institucijų ES, kurios galėtų atsiremti iššūkius, kuriuos meta Kinijos finansinės institucijos? Ar turime tokių? Ar yra tokių, kas norėtų dalyvauti Belt and Road iniciatyvos įgyvendinime? Ir manyčiau, kad galėtume skatinti šalių ekonominę plėtrą, tų, kurios įsitraukia į tą iniciatyvą. Kaip tai bus daroma ir kokios šalis bus labiausiai skatinamos, ar tai bus Centrinės Azijos šalis, ar Europos šalis, ar, ar kas. Ar visoms tom šalims dėl tvarios plėtros yra Kinijos rengiami skirtingi atsakymai. Ponas Rudijas Pinėro, prašau klausti. Pone Rudijas Pinėro, dėkoju. Pirmiausia, noriu padėkoti visiems kalbėjusiems už jų detalius paaiškinimus ir Ta nauja iniciatyva Belt and Road mums yra vienas iš daugiausiai, da, iš, iš aktualiausių dalykų. Man neaišku, kaip ta iniciatyva bus įgyvendinama, konkrečiai mastant, kai bus parinkti projektai, į kokius interesus bus atsižvelgiama, kas atrinks įmonės ir kas garantuos, kad bus subalansuotai vertinama kad galėtume tikėtis, kad visos įmonės, kurios norės konkuruoti, konkuruos tomis pačiomis sąlygomis. Kaip visa tai bus įgyvendinama? Ir antras klausimas būtų toks. Ar bus atliekamas koks nors poveikio vertinimas tos iniciatyvos įgyvendinimo? Kaip bus su darbo vietomis, su kova su klimato kaita, su uh, E, atsinaujinčių energijos išteklių naudojimu, ar buvo atlik, atliktas koks nors poveikio įvertinimas. Ir antra, ir jeigu reikėtų įvertinti jūrų transporto plėtojimą, kaip bus reguliuojami tie transporto srautai ateityje, kaip jie bus valdomi. Ir Šiuo atveju mes kalbėjome ne apie prekybą, kokios yra perspektyvos, kurių sulauks ši iniciatyva, kokį poveikį tai turės prekybai, ypač prekybos santykiams tarp Kinijos ir ES. Dėkoju. Dėkoju, pirmininkė. Silvetori Čiko turi klausimą dar taip pat, o paskui perėsime jau prie atsakymų. Klausimas su išjungtu mikrofonu. Thank you. Anch'io, grazie Presidente. Anch'io ringrazio. Aš taip pat norėčiau padėkoti pranešėjui, kuris e, mums e, pateikė labai kompetentingų e, komentarų, kuriuose juntama jau patirtis. Mano klausimai sutaps iš dalies su kolegų klausimais. Tai yra, aš norėčiau e, paklausti, kaip veikia tos jungčių platformos E, įgyvendintas e, iniciatyvas. Ir kalbant pavyzdžiui apie administracinės struktūras ir viešuosius pirkimus, kaip yra atsižvelgiama į aplinkosauginius standartus. Ir e, ar šiame kontekste gali būti kažkokių geopolitinių grėsmių, kad Kinija plės savo įtaką Europoje, ar čia yra kokių rizikos e, faktorių. Taip pat, e, ką e, pranešėjai mano šitais klausimais. Ir noriu taip pat paklausti, kaip tokios skirtingos ekonomikos gali bendradarbiauti jungčių, užtikrindamos jungtis, uh, turint omenyje, kad jų socialinės sistemos ir labai daugelis dalykų yra absoliučiai skirtingi. Klausimai tikrai labai provokuojantis, labai įdomus, kas norėtų pradėti. Gal ponas François Godmo, prašau. Ačiū. Pane pirmininkė, jūs teisingą klausimą užtavėt ar tai turėtų bendradarbiavimas ar konkurencija. Manau, kad viso to pagrindas yra konkurencija, nes Kinija stengiasi savo įtaką trečiosiuose šalyse įtvirtinti, ypač centrinės Azijos šalyse. E, pažiūrėkime, kas vyksta Afrikoje, kad pamatytume to pavyzdį. E, kai kurie iš parlamento narių klausė, o kaip bus su viešaisiais konkursais, e, kaip su taisyklėmis apskritai. Ir jeigu kalbame apie paprastus pro, projektus nėra skelbiama jokių konkursų. Iš viso. E, tiesiog e, finansavimo požiūrį vyksta, kad ir stambus, kad tas stambus, stambus projektas, tas Anatolijos dujotiekis. Ten ten E, vykdomas toks projektas, kurio nenorėjo įprasiniai finansuotojai finansuoti. Kinija imasi projektų, kurie nebūtinai yra tvarūs. Balkanuose viskas vyksta šiek tiek kitaip. Ten atrodo bus laikomasi taisyklių, bus kelbiami vieši konkursai ir taip toliau ir panašiai. Kol kas ten irgi patvirtinimų jokių neturim, tad tas skirtumas tokia spraga tave egzistuoja. Tomas, prašau. Dėkuoju, klausimų daug. Pabandysiu apibendrinti ar bendradarbiavimas, ar konkurencija. Mano kolega iš kairės e, jau paminėjo kai ką svarbaus. Taip, tiesa. E, e, yra ir bankų, pavyzdžiui, Japonijoje ir kitose šalise, kurios gali finansuoti kompanijas tam, kad jos gautų tas sutartis. E, dėl to kalbam apie konkurenciją. E, aišku, yra ir susikertančių, persidengiančių interesų. E, turime kalbėti apie konkrečias galimybės bendradarbiauti. Bet dėl to, kad yra tam tikra motivacija, ta motivacija pirmiausia Kinijos yra skatinti Kinijos ekonomiką, padėti Kinijos įmonėms. Dėl to atsiranda tada dar didesnė konkurencija. E, o kas naudą gaus iš tų projektų. Manau, kad žvelgiant iš Kinijos perspektyvos, pirmiausia, naudą, iš Kinijos vyriausybės perspektyvos naudą, pirmiausia, Kinijos įmonės turėtų gauti. Ir tie projektai, kad ir su didesnė rizika, yra įgyvendinami, kalbant ir žvelgiant iš Europos perspektyvos. Aš Pradėjau nuo Kinijos pusės analizės, dabar iš europiečių perspektyvų žvelgiant, du aspektai yra svarbus. ES įmonės mokesčių mokėtojai piliečiai, kaip mato situaciją. Štai pažiūrėkime, koks yra interesas jaučiamas Europoje numatyti tam tikrus standartus, įgyveninti įvairias strategijas. Uh, Apie tai kalbėjo ponas Arjola. Ir kalbant apie tipinius Kinijos projektus, kad ir BRI tą projektą, nebūtinai tų standartų ir taisyklių įdėgymo yra siekiama. Tiesiog Kinijos įmonės automatiškai gauna sutartis, nereikia joms jokiuose konkursuose dalyvauti, ima paskolas ir iš, iš tokių bankų, kurios kontroliuoja Kinijos vyriausybė. Uh, arba pasirenkami panašus modeliai. Europiečiai kitokius atsakymus teigia dėl tų šalių įtraukimo į BRI projektą. Galima būtų daug labai ką pasakyti, tačiau geografiškai tie projektai, kurie atimi Balkanuose, taip, tenka pasakyti, kad ten harmonizacija greitesnė su Europos taisyklėmis, atsižvelgiama į galbūt regionų prisijungimą vieną dieną prie ES, kas kontroliuos BRI projektų gyvendinimą. Norėčiau tarti keletą žodžių apie tą kelią šiek tiek plačiau. Nėra kol kas centralizuotos struktūros. E, Tiesioginius ryšius pasakys, kad projektai yra tokie, įtrauktos įmonės yra tokios. Kai mes prašome dokumentų iš provincijų, iš vyriausybės, iš provincijų struktūrų, žvelgiama pirmiausiai į politinius tikslus, o tie tikslai ne, ne visada visur yra vienodi, tą patvirtina ir kolegos ambasadose. Taigi neaišku, taigi aišku yra tai, kad siekiama pirmiausia politinių tikslų, o paskui e, to, tos rytis kaip e, infrastruktūra, skaitmeninės rytis ir panašios pasirenkamos irgi kaip rytis, kuriuose geriausiai galima siekti politinių tikslų. Nepaminėta galbūt buvo tai, kas taip pat yra susijęs su BRI iniciatyva, tai yra prekybos supaprastinimo susitarimai. Ir Kinija turi strategiją būtent šiems dalykams, tačiau numatoma yra padvigubinti tų iniciatyvų skaičių. E, darbo grupių daug yra Kinijoje kalbančių apie tai, tai yra darbo grupės susijusios su vyriausybė. Ir ryt, rytų partnerystė su Gruzija, pavyzdžiui, yra vienas tas dalykas, kur mano makinys įterps su Moldova taip pat e, siekiama užmėgsti partnerystę. Ir tokiuose šalise, kur su ES yra pasirašyti laisvos prekybos sustarimais, nori dalyvauti ir Kinija. Dėkoju prekybos reikalų komitetui tai tikrai įdomu išgirsti. Asrit, prašau, daug kas buvo pasakyta, Aš nenorėčiau pradėti nagrinėti kiekvieno punkto atskirai ir, skaičiu, ir sakyti dar kartą kartoti to, kas buvo pasakyta. Norėčiau vieną pastabą pasakyti apie bendradarbiavimo reikalus. Svarbu suprasti, kad mes nekalbam tik tai apie ES ir Kiniją. Turime žvelgti ir į kitas šalis, kurios vienai par kitaip įsitraukia į šiuos klausimus. Tai nereiškia, kad es gali dėrėti su Kinija kadangi, kadangi tose šalyse reikalingos investicijos. Ir manau, kad tai, kad yra dalykų, kurie nebuvo paminėti, pažiūrėjau, Rusijos pozicija ar panašiai, ar Centrinės Azijos pozicija. Kazakstane jau buvo pasakyta, apie Kazakstaną daug kas buvo kalbėta, bet kol kas niekas nevyksta. Centrinėje Azijoje, Kazakstane, pavyzdžiui, investicijos buvo e, nemenkos ir tai e, pakeitė situaciją Kazakstane. Tos iniciatyvos, būtent Belt and Road įgyvendinimas buvo svarbus Kazakstanui. Žvelgiant iš es perspektyvos, Svarbus yra galbūt ne dvišalis ES ir Kinijos kontekstas, bet e, turėtume nepamiršti ir ES Centrinės Azijos strategijos. Ir antras dalykas, kurį norėčiau pasakyti, yra toks, daug buvo klausima apie valdyseną, ar egzistuoja kažkokia platforma, kaip viskas veiks. Aš jau sakiau savo įvadinėme pasisakymę, kad nėra kol kas aiškios vidaus struktūros Kinijoje, nėra vienos institucijos, kuri kūruotų tuos klausimus. Bet kas gali įsitraukti tuos projektus, dėl to yra labai daug vienu metu vykstančių procesų. Mums ta valdysena yra labai neaiški, nes mes norėtume žinoti apie tą struktūrą daugiau, kas už ką atsakinga, kas už ką atsakingas, kokia institucija už ką atsako čia taip lyg judėtum upe pagal tai, kaip jauti akmenis po kojomis. Tai tokio požiūrio laikosi Kinija panašu. Taigi nėra tokios tarptautinės platformos, į kurią galėtum kreiptis ir galėtum uh, surasti informaciją apie projektus. Tiek fizinės jungtis infrastruktūros požiūrių, kaip jau sakiau, tiek e, institucinės jungtis būtų svarbios. E, Kinijos atstovas kalbėjo apie jungtis tarp žmonių. Tai yra ta švelnioji galia, taip sakant. Ir tai padeda tuos ryšius plėtoti. Apie tai irgi reikėtų kalbėti, kaip apie strategijos dalį. Na, o bendros platformos kol kas nėra, tad labai uh, sunku europiečiams, ES subjektams įsiterpti į visą tai. Ačiū, turime keturias minutės. Ir galbūt dar galėtų gauti porą atsakymų, bet pabandykime tas minutės pasidalinti ir išgirsti jūsų nuomonę. Taip, labai trumpai, telegrafiškai. Pirmiausia, aš manau, kad strategija yra labai svarbi Jie atspindi ES požiūrį, pirmiausia remiamasi vidaus rinkos požiūriu ir žiūrima, kaip jis jungiasi tarpusavį ES narės. E, tai yra tas modelis, kuris paremtas aukštais standartais, susijusius, pažiūrėjau, su aplinkos saugos, socialiniais dalykais, su tarptautinė gerąją praktiką. Ir mes manome, kad tas, tas modelis turėtų tapti patrauklus ir kitoms šalims, tokioms važiu kaip Kinė. Ar yra sąsajų tarp ES strategijos ir BRI. Aš jau kalbėjau apie jungčių platformą, kuri plinta. Mes dabar žiūrime į tai, kaip galėtume bendradarbiauti su trečiosiomis šalimis būtent šiame kontekste. Vieno požiūrio laikomasi pas mūsų valstybėse narėse, jų požiūris taip pat kartais skiriasi. Ir norėčiau priminti, kad yra tarybos išvados dėl mūsų strategijos. E, dėl to buvo plačiai sutariama, dėl to, kokio modelio turėtume laikytis. Ir manyčiau, kad tai būtų svarbu ir tarptautinių požiūrių. E, Belt and Road iniciatyva mums irgi svarbi, na ir kartais gal net labai malonu sakyti ir tokius dalykus, kaip, pavyzdžiui, skaidrumo trūkumas. Matome, kad šalyse, kai kuriuose daugiau pastatoma greitkelių, negu užtikrinama geros valdysenos pavyzdžių. Ir mes taip pat matėme, kad yra rizika, kad pritrūks finansavimo, nes pernelyg įsiskolinimai dideli kai kuriais atvejais. Ir Pavyzdžiui, pas, Pakistane yra vykdomas e, projektas, e, statoma, pavyzdžiui, anglies jėgainė. Mes nemanome, kad tai yra labai tvarus projektas. Kitose šalyse mes, e, pavyzdžiui, bandome renkti strategiją centri, santykiams su Centrinės ir Rytų Azijos valstybėmis. Ir tai, aišku, bus susiję ir su bendra veikla. Kalbant ir apie šią sritį taip pat. Ačiū. Dėkoju. Labai trumpai, ponas Šį. Aš manau, kad sutarėme visi dėl vieno dalyko. BRI iniciatyva nėra kažkokia atskira iniciatyva, tai gali mūsų žemynų suteikti daugiau ekonomikos augimo, daugiau klėstėjimo. Tai reiškia, kad ta iniciatyva nėra Kinijos monopolis. Ja tik pradėjo Kinija, Kinija buvusi iniciatorė. Ir tai yra visapimanti iniciatyva ir visiems dalyviams e, ji gali atnešti naudos. Tokia yra šios iniciatyvos dvasia. Ar Kinija ir ES labiau rungtiniauja dėl kitų strategijų ar ne? Aš manau, kad daugiau yra bendradarbiavimo negu konkurencijos, nes stengiamasi dirbti kartu, stengiamasi įgyvendinti numatytas strategijas Manau, kad bendradarbiavimo erdvės yra palikta daug daugiau negu uh, varžymuisi, konkurencijai. Mes tęsėme diskusijas dėl e, jungčių platformos ir manome, kad tai daugiau paskatins bendradarbiavimo ir taip pat ir šioje srityje. Ir kam tai atneš naudą. Kinijai taip pat, žinoma, naudos bus iš tų projektų. Šalims bus naudos, kurios dalyvau šio iniciatyvose ir visiems dalyviams. Pavyzdžiui, Siemens Vokietijos e, bendradarbiauja su daug Kinijos įmonių ir tiekia generatorius. Ir naudos yra visiems. 200 milijonų dolerių per metus e, gaunama pelno yra. Ir, o Pernai dešimčia tūkstančių išaugo e, Kinijos atitinkamų įmonių apyvartos. Taigi verslai, matome, dirba kartu ir naudos turi visi, tai yra faktai. Nebėra daugiau laiko pasisakymų ir pavyzdžiams, tad tuo ir užbaigsiu savo pasisakymą. Pirmininkė dėkoju, išgirdome išsamių atsakymų, kai kurie klausimai liko atviri, bet manau, kad per jų galėsime grįžti antros darbo grupės metu. Ir štai dabar yra puikus metas pereiti prie antros darbo grupės ir čia turime tik keturis kalbėtojus. Kaip praktiškai gyvendinti jungtis tarp Europos ir Azijos. Kalbėsime labiau apie operatyvinę visą to reikalo pusę, operacinę pusę ar verslas gali išspręsti visas iškylančias problemas. Pirmiausia, kalbės Maija Bakran Marčič. Ji, tikiuosi, pavardžius ištariau teisingai, ji yra judumo ir transporto direktorato direkt, generalinio direktoriaus pavaduotoja, Tobijas Denehi yra e, BR į darbo grupės e, vadovas Siemens įmonėje, taip pat ponas Francesco Rosi, yra tekstilių įkūrėjas, jūs paaiškinsite, koks yra jūsų darbas skaitmeninės rytyje ir kodėl dirbate ES ir Kinijos santykius rytyje. Tim de Mayer yra vyriausiasis patarėjas, dirba tarptautinėje darbo organizacijoje. Jis apie darbo aspektus įvairius pakalbės mums. Kalbant apie jungtis tarp mūsų. Tad pradėkime antrosios darbo grupės posėdį. Laiko turime, bet 5-7 minutės pasisakymui, kad nepavėluotume užbaigti darbą. Dėkoju. Yeah. Mm. Dėkoju. Iš tikrųjų, pirmininkė, norėčiau padėkoti už šią galimybę dalyvauti šiuose klausimuose ir norėčiau tiesiog grįždama pirmos diskusijos dalies pasakyti, kad bendradarbiavimas ir e, konkurencija yra tarpusavė susiję dalykai. Arba bendradarbiavimas, nežiūrint konkurencijos, yra sveikintinas dalykas. Pažvelgsiu į šios iniciatyvos įgyvendinimo aspektus. Buvo kalbėta apie Europos junglumo strategiją ir joje mes kalbame apie tai, kaip mes norime užtikrinti junglumą ir minime tris svarbiausius elementus. Mes pateikėme savo tinklų kūrimo patirtį, dėgiant tinklus, tarptautinius tinklus tai galime pasiūlyti ir būtent tai iniciatyvai dėl jungčių kūrimo su Azija. Taigi koks ES patyrimas, kuriuo būtų galima pasidalinti? Čia yra Europos Europinių transporto tinklų žemėlapis. 90 metais buvo pradėtas skirti, kurti šitas tinklas. Ten 10 yra šio tinklo sutrumpinimas ir jisai remiasi konkrečiamis e, taisyklėmis ir garantijoms, kurios užtikrina šio tinklo veikimo veiksmingumą. Taigi buvo pasirinktas tinklo principas Tiesiog buvo atsižvelgta į svarbiausius interesus ir siekiama užtikrinti ES tinklų junklumą. Europos transporto tinklų tinklas apima geležinkelių, oro ir sausumos transportą visoje ES mes sutelkėme dėmesį į transportą, tačiau šita sistema apima ir energetikos, ir telekomų tinklus. Europoje mes koordinuojame mūsų pastangas, stiprinant, plečiant, geriant vidaus e, uostus, jūrų uostus ir kartu per šios tinklus mes siekime įdėkti tuos pačius savaikumo E, mobilumo ir saugos standartus, o tai reiškia, kad pirmiausia atliekamas bendras vertinamas atsižvelgiant į e, poveikį finansams, e, socialiniai sričiai, aplinkos saugai. Taigi siekiame tuo pačiu harmonizuoti ir viešųjų pirkimų taisyklės, o tai leidžia sudaryti vienodas verslo sąlygas visiems. Taigi šitie tinklai veikia jau daugiau negu 20 metų ir jeigu mes pažvelgtume į šių tinklų išsivystimo lygį, tai turėtume pasakyti, kad šitas tinklų požiūris ir viešųjų pirkimų procedūros pasiteisina. Tai patirtis, su kuria, kuria galime pasidalinti su partneriais Azijoje ir žinome, tai padarysime, jeigu mes dalyvausime toje bendroje junglumo iniciatyvoje. Kitas svarbus elementas. Tokios iniciatyvos gali atnešti konkrečių rezultatų, jeigu bus konsultuojamasi su visomis dalyvaujančiamis iniciatyvoje šalimis. Mm, europinių tinklų privalumas yra jungčių nutiesimas per valstybių narių sienas. Tai, taigi šitos jungtis leidžia susijęti pietus ir šiaurę, vakarus ir rytus. Norime žengti dar vieną žingsnį į priekį, kadangi mes numatėme ten dešimt tinklų išplėtimą į vakarų Balkanų valstybės ir rytų partnerystės valstybės yra numatytas ir finansavimas, taip pat ir numatytas apriepti ir rytų viduržėmio jūros regionas. Taigi yra siekiama išplėsti tarptautinių mastų ES ten 10 tinklų taisyklės ir viešųjų pirkimų taisyklės. Taigi, kaip mes dirbame su mūsų pagrindiniais partneriais Kinijoje, mes sukūrėme junglumo platformą, kuri buvo minėta anksčiau ir šita platforma yra priemonė tęsti dialogą dėl transporto infrastruktūros plėtimo ir siekiant užtikrinti sąsają su Kinijos BRI iniciatyva ir nutiesti e, ryšius su ES transporto jungčių platforma. Dabar mes sutelkėme dėmesį į sausumos kelių jungtis. Liepos mėnesį Pekine įvyko konsultacijos ir mes nutarėme atlikti tyrimą dėl galimų transporto koridorių tarp ES ir Kinijos. Yra mm, vertinami įvairūs transporto koridoriai siekiant, kad jie būtų tvarūs. Ir taip pat mes susitarėme atlikti tyrimą dėl geležinkelių transporto atkarpų ir dėl to, kad reikėtų didinti pervežimų prekių apimtis. Pasaulio bankas taip pat vertina galimybę finansuoti, kuriant šitas transporto infrastruktūras ir mes turime įvertinti, kokių infrastruktūrų gali prireikti. Taigi mes vertiname tuos transporto, gelžinkelio transporto koridorius ir po to jau atrinksime pačius svarbiausius, kuriems numatysime finansavimą. Taigi šiame tyrimė yra bandome išsiaiškinti, kokie trukdžiai, kokios problemos išlieka ir kaip galima susijęti mūsų veiksmus su BRI. Atlikdami šitą tyrimą bendradarbiavime konstruktyviai partnerystės pagrindais su Kinija ir mes siekiame perteikti savo patirtį, apie kurią aš kalbėjau anksčiau patirtį, kurią su, suteik, sukaupėme įgyvenimi ten dešimt tinklų iniciatyvą ir kaip ji galėtų būti pritaikyta BRI. Dėkuoju pane pirmininkė, gerbėjai parlamento nariai. Labai džiaugiuosi galėdamas pristatyti Siemenso požiūrį į junglumą apskritai ir į e, BRI iniciatyvą. Stengsiuos kalbėti glaustai. E, ponas Gudmo ir paskui e, kai kurie kiti pranešėjai jau sakė, jog mes turime junglumą toliau įgyvendinti ir įtvirtinti šią koncepciją. Ir čia kalba sukasi ne tik tai apie jungtis tarp valstybių, kelių jungtis, magistralių jungtis, geležinkelių jungtis. Tai yra daug, daugiau negu tai. Ir tas junglumas apima daug, daugiau sektorių. Siemenso požiūrių noriu paminėti tai, kas mums yra aktualu. Visų pirma, tai yra elektros jungtis, nes be elektros infrastruktūrų e, labai daug kas negali veikti. Taip pat e, skaitmeninės erdvės e, buvimas Kinija. Taip pat dabar dėl daug pastangų, kad pastatytų skaitmeninį šilko kelią. Taip pat ir čia taip pat darbo tvarkė turi plėstis ką tas junglumas duoda, tai duoda labai daug ką ir Europos e, Sąjungos įmonėms junglumą plačiaja prasme požiūriu. Mes e, analizavome įvairias e, galimybės įmonėms ir parengėme Siemensui strategiją, kaip mes e, turime įgyvendinti, kaip Siemenso įmonė BRI iniciatyvą. Mes e, jau apie tai galvojame dar prieš pradedant tą e, iniciatyvą, tiesą pasakius, ir tai buvo labai naudinga analizė. Ir aišku, visi šitie darbai vyko dar prieš 13 metus e, Vokietijos e, verslo su Azijos ir Ramio vandenino valstybėmis e, komitetas yra, kuris taip pat dalyvauja šitame procese ir čia yra keičiamasi mintimis apie bairį iniciatyvą ir apie bendras iniciatyvas, kurios padėtų mums labiau bendradarbiauti negu konkuruoti su Kinija. Kalbant apie geografinius aspektus, tai labai greitai tapo aišku, jog e, čia e, mums naudingiausia būtų globalaus lygio strategija, kuri apimtų ne tik tai e, Kiniją, bet ir Japoniją ir, ir kitus regionus ir valstybės. Ir tai yra kuriama kad tos įmonės, kurios mato potencialą, galėtų prisijungti. Toliau e, galvojant e, apie BRI valstybės, tai yra tos valstybės, kurios gauna paramą infrastruktūrų srityje, tai pasakytina ne tik tai e, apie Kiniją, bet ir apie ES valstybės ir apie Junktinės valstijas Tad e, einant šito keliu mums e, reikia geriau suprasti e, politinės, politinės ekonominius bei visuomenės poreikius, išsiaiškinti, ko iš tikrųjų reikia, tad Europos ir būtent Vokietijos įmonės kaip Siemensas tuo užsima ir bando aiškintis tuos vietinius specifinius poreikius tam, kad uh, E, būtų įgyvendinami aktualūs e, įvairūs projektai, atsižvelgiant taip pat ir į tvarumą aspektą. Manau, kad dabar geras laikas tai daryti, nes praėjus e, penkeriems metams nuo BRI įgyvendimo pradžios prasideda kiti etapai. Iš pradžių buvo labai daug entuzijazmo, paskui buvo tokia fazė, kuomet buvo išsakoma daug kritikos. Ir daug e, valstybių, nors ir e, ne, nepasitraukė iš e, projektų, tačiau dabar atidžiau viską nagrinėja, tai nereiškia, kad tas projektas, ta iniciatyva žlunga, ne, nes tai yra naudingas projektas, bet čia iškyla problemų dėl viešųjų ryšių, dėl, dėl, dėl PR aspektų. Bet e, e, šiuo metu tokia fazė, kad e, BRI projekto gyvenimas nebetoks intensyvus, koks buvo anksčiau. Aš manau, kad dabar kaip tik labai puikiai proga Europos įmonėms akcentuoti kokybinius aspektus ir atitinkamus standartus ir padėti uh, Kinijai kurti tam tikras infrastruktūras. Tad e, viena vertus mums labai svarbu, kad strategijos kontekste mes e, eidame ne tik į Kiniją, bet ir į tas valstybės, kurios yra Kinijos e, partneris ir kad ten mes dėktume technologijas savo, bet taip pat mes prie viso to dar pridedame ir kitą aspektą, tai yra, yra rengiami įvairūs seminarai ir kiti renginiai, aiškinantis, kokie yra poreikiai tose valstybėse, kurios bendradarbiauja su Kinija. Ir čia taip pat atsiveria ir tam tikras e, perspektyvos ir pačiai Kinijai. Ir e, tuomet mes kartu bandome žiūrėti su Kinija ir su jos partnerėmis, kaip galima gyvendinti aukštesnius e, standartus ir tokios įmonės kaip e, Siemensas tai daro, nes mums taip pat reikia ir darbo vietų kūrimo, ir tarptautinių standartų įgyvendinimo. Ir e, mes abudu ieškome sprendimų ir aišku, Kinija taip pat uh, yra e, suinteresuota gauti naujų idėjų ir pasinaudoti joms, jomis. Tad e, BRI BRI iniciatyva pati savaime neįgyvendinama, čia reikia daug ryšto ir aktyvumo ir mes Vokietijoje bandome informuoti įmonės šitais klausimais ir apie perspektyvas. Uh, mes e, aišku suprantame, kad pagaminta Vokietijoje mums yra labai svarbus dalykas, tačiau mums svarbu ir tai, kas pagaminta, e, pagaminta Europoje aspektas. Ir mes e, šiame kontekste šios iniciatyvos kontekste taip pat labai daug dėmesio skiriame tam, kaip kartu spręsti problemas, o ne tiek koncentruojamės ties konkurencijos aspektais. Dėkuoju Frančiasko Rossi dabar. Dėkoju. Pirmiausia, prašau pasakyti, kad aš tokį veikiu. Mes es, esame tie, kurie randa sąsijas, sąsijas tarp mažų ir vidutinių įmonių Europoje ir Kinijoje. Tai yra mūsų konkretus darbas. Mes ieškome projektų, kurias investuoja individualūs Kinijos investuotojai ir kartais tai yra e, išvystytų technologijų projektai ir Kinijoje jie yra puikiai gyvendinami. Mes, pavyzdžiui, e, galime pasakyti, kad e, tiems projektams vadovauja Europa. Kinijos kapitalas dar negali supirkti intelektinės visuomenės teisų. Yra septyni e, tokie įmonių kuriejai, kurie įkūrė tas įmonės. 2015 iniciatyva, iniciatyva prasidėjo Pekine. E, Ir tikrai tai yra labai praktinių požiūrių paremta struktūra, įmonė. Mes galime pateikti ir konkretų pavyzdį. Mano kolegos minėjo tokius žodžius kaip bendradarbiavimas, konkurencija, skaitmeninis, o mums svarbiausias žodis iš šitų visų trijų yra skaitmeninė sritis. Kol kas dar neaišku, kas svarbiau, ar transportavimo čia reikalai, ar, ar ar, ar, kita, ar kiti dalykai, bet skaitmeninės ryties pasteikimas pradeda išspręsti daugelius ryčių klausimus. E, konkurencija be abejo atsiras. E, ar pagaminta Vokietijoje, pagaminta Europoje, daugiau tokių gaminių reikia. E, kalbant apie BRI, mes čia nekalbame, kad konkuruos Kinija su E, Europą, bet tiesiog Europos regionai Kinijoje konkuruos dėl projektų, kuriuos galėtų įgyvendinti. E, čia turėtų įsitelkti daug, e, daug įvairių prekybos rūmų ir struktūrų ir kai, kuriuo, kai kurių projektų atveju tokių bus gal net po 17 prie vieno projekto. Mažų ir vidutinių įmonių problema yra ta, kad jos turi suprasti, kad Kinija pasikeitė. Jie kartais mano, kad Kinija ten kažkokius neaiškius prastos kokybės e, gaminius gamina. Ne, taip nebėra. Šiandien tai yra rinka su daug inovacijų, su inovacijų sistemomis ir Kinijai reikia technologijų, kad galėtų išspręsti tas problemas, kurios tebe egzistuoja toje šalyje. Pavyzdžiui, Kinijos vakarinę dalį reikia labiau vystyti, ten technologijos reikalingos. Ir daug pramonės grupių norėtų, kad būtų vystoma kaž, kažkas tokio Kinijos vakaruose. Tos įmonės nori konkuruoti rinkos viduje ir ieško galimybių įsigyti licenzijas. E, taigi 1,6 trilijonų eurų buvo investuoti vien tik į dirbtinį intelektą. Ta, intelektą. Tai yra toks skaičius, kuris yra sunkiai suvokiamas. Matome, kad labai keičiasi e, rinka 1,6 trilijono kitiems projektams vėlgi tai yra didžiuliai skaičiai. Taigi reikia praktiškai žiūrėti į visus šitos reikalus. E, kiek jungtis čia gali būti naudingos Norime užtikrinti tokias jungtis, kurios leistų turėti mažas ir vidutinės įmonės Europoje. Tokias, kurios galėtų pačios aukti, auginti kitas įmonės ir nepasimesti tarptautinėse rinkose. Be abejo, mes galime gauti daug dalykų iš Kinijos, bet galime ir veikti. Tai, kas vyksta, pavyzdžiui, užtikrinant lygybę, patys galime investuoti. Ir mes galime kurti bendras įmonės, tai būtų puikus sprendimas, kad tuomet turėtume tiek Europos startuolių Kinijoje, kad būtų galima sudaryti tam tikrą atsvarą. Mes į Pekiną 16 milijonų eurų Europos investicijų pritraukėme. Ir tuo pat metu e, yra teikiamos paskolos e, finansuoti 40 mikroprojektų. E, milijoną eurų taip pat pateikė individualūs Kinijos investuotojai. Iš pradžių projektui reikia pagalbos finansinės, o paskui svarbu yra žmonės, kurie tą projektą įgyvendina. Svarbu, kad žmonės galėtų tarpusavį bendradarbiauti e, ir ne tiek konkuruoti dėl sistemos, bet e, kad galėtų siekti bendrų e, naudingų tikslų visiems. Na, iš esmės mūsų vizija yra tokia. Europinė sistema turėtų lankščiai link Kinijos pasisukusi įnešti savo indėlį į Kinijos plėtojimą tai yra puikus dalykas Kinijos mažoms ir vidutinėms įmonėms išmokti, įgyti kompetencijų daugiau. Kinijos vakaruose jau matome, kad tokių projektų yra ir jie buvo abipusiai naudingi. Taigi kitas būdas, kaip geriausia tai padaryti, būtų reikia būti Pekine. Reikia turėti savo biurą Pekine, nes tai yra vienintelė galimybė suprasti, kaip viskas vyks. Labai svarbu e, suprasti, kad mažos ir vidutinės įmonės yra Kinijoje ir kinų įmonės. E, skaitmeninės ryties pasitelkimas yra geriausias būdas savikainai sumažinti. Turime suprasti, ką mes kaip europiečiai turime daryti, kad pasinaudotume tos rinkos svertais, kad atsidurtume jos užrybyje. Na ir čia Galėčiau e, daug pavyzdžių pasakyti, bet apsiribosiu tuo, kad pasakysiu štai ką. Europa, kalbant apie mažas ir vidutinės įmonės, turi e, e, turėti struktūras, kurios e, e galėtų veikti Kinijoje. Daug ką dar reikia padaryti, reikia sukurti sistemą tokių organizacijų, kurios yra Kinijoje, kad e, mažos jungtinės įmonės e, nekonkuruotų regioninių pagrindų ES, galėtų tiesiai kreiptis ten esančias struktūras ir dalyvauti konkursuose. Ačiū, sako pirmininkė, už tokią gaivinančią perspektyvą. Ponas Timdemeyer e, dirba su visokiais kapitalistais, kurie ne visada moka atlyginimą sunkiai dirbantiems darbo žmonėms. Paaiškinkite, kaip čia viskas iš tikrųjų būna dėl Kinijos ir Europos iniciatyvos. Ką reikėtų paminėti? Ačiū, pane pirmininkė. Ačiū, Jana. Ačiū, kad davo, gav, davėte galimybę tarptautiniai darbo organizacijai, jos atstovams dalyvauti šiame posėdėje. Aš norėčiau keletą dalykų išsakyti e, susijusių su darbo standartais ir prekybos politika. Europa, Azija, jungtis turėtų būti vertinamos ir šiame kontekste. Pirmiausia, reikėtų pasakyti štai ką. Mums darbo standartai yra prekybos politikos vienas iš elementų. Ir svarbus elementas. Pripažintas tokiu, ypač Europoje, tai to pripažinimas auga ir, ir Azijoje. Galima sakyti, kad daugiau tai buvo prievartinės vedybos, tokios vedybos pagal susitarimą, iš išskaičiavimų. Ir dabar mūsų organizacija švenčia šimtą metų, tačiau standartai, koncepcijos vystėsi e, jau kokius 200 metų ir tą darė viziją turintys įmonių kūrėjai, vadovai. Mm, jie tai darė tam, kad galėtų gerai vystyti verslą, tvarkingai vystyti verslą ir kad pagerintų jiems dirbančių žmonių e, darbo ir gyvenimo sąlygas. Iš to, manyčiau, ilgalaikėje perspektyvoje jie turėjo naudos. Um, jie tiesiog nusprendė, kad turėti reikiamus standartus yra vienintelis būdas e, tą geresnį gyvenimą visiems užtikrinti. Ir jie jau seniai suprato, kad tai yra svarbu. Tai yra svarbu. Šiandien dažnai e, girdima oficiali tarptautinės darbo organizacijos pozicija. E, valstybės narės siekia e, visada sudarydamas prekybos sustarimus, kad būtų laikomasi pagrindinių standartų, tie standartai nuolat auga. Siekiama, kad būtų įgyvendinti įstatymai susijęs su darbu, su jo sąlygomis, kad būtų legalūs lūkesčiai žmonių pateisinti. E, e, Siekime, kad šalis, su kuriomis susitariama, neturėtų žemesnių standartų. E, kad būtų galima, jeigu tie standartai žemesni, dirbti su tom šalim, su kuriuom pasirašymi susitarimai, gerinant tuos standartus. Norėčiau pasakyti, kad mes dar nesam tokioje pozicijoje, kad galėtume pareikalauti visų tų standartų laikytis, kad būtų vienodos sąlygos visur, visose srityse. Turime pripažinti, kad, kaip sakė anksčiau kalbėję žmonės, kad besivystančiose šalyse e, egzistuoja kita gal tų šalių vystimosi trajektorija. E, investicijų liberalizavimas ir darbo santykių liberalizavimas yra tokie, kad konkurencijos sąlygos yra kitokios. Yra tokie standartai, kurie buvo, e, buvo numatyti taip, kad darbuotojams darbą suteikė vyriausybė ir panašiai, ir, arba dar kitokie modeliai taikomi. Techniniai standartai ir jų laikymasis irgi yra savanoriškas dalykas. Vėlgi, čia sustarimai yra svarbus, nes Mes norėtume, kad tie standartai neblogėtų. Da, darbo santykių liberalizavimo sustarimuose, kuriuos matėme, visi tie elementai, bent jau ES, yra puikiai atspindėti. Ir kalbant apie jungtis, tai yra puikus žingsnis pirmin, kalbant apie priekybos politiką nes čia turime omenyje pirmiausia ne tik ekonominiai skaičiai, bet ir tokie dalykai kaip socialinė sanklauda, ilgalaikė ekonominė nauda, tvari plėtra ir panašiai, kai rūpinamasi tuo, kad niekas neliktų nuo šaly, kad niekas nebūtų nuskriaustas. Jeigu pasižiūrėtume, lyginant su Azija, kokia, kur yra Europa, kokia jos pozicija, tai turėtume pasakyti, kad Europa yra BPO išsivyščiusios šalis. E, yra pasirašysios po 65 konvencijas, Azijoje mažiau, po 22 konvencijas. Taigi turime pripažinti, kad darbo rinkoje situacija gerokai skiriasi Azijoje. Negalite, pavyzdžiui, Vietnamo ar Korejos ar Filipinų struktūrų e, lyginti tarpusėje jos tikrai labai skirtingos, tačiau tuo pat metu mes e, turime pripažinti, kad e, kad darbo standartais yra domimasi, kad stengiamasi pasiekti tų tarptautinių standartų laikymus ir Azijos šalyse. Pavyzdžiui, kalbant apie esminės konvencijas, e, Mes tikimės, kad mūsų valstybės narios visos jas ratifikuotų. Du trečdaliai tų ratifikavimų dar vyksta Azijos ir Ramio vandenino šalyse. Yra ir tokių labiau techninių sričių, nes, pavyzdžiui, sveikata ir sauga darbė domimasi vis labiau socialiniu saugumu E, šiek tiek mažiau aktualios Azijos šalims atrodo darbo užmokesčio konvencijos. Nes darbo užmokesčio apsauga, minimalaus darbo užmokesčio nustatymas netrodo svarbu. Kai įmonės kovoja konkursuose, tai tuomet e, darbo užmokestis jums yra koziris laimėti vieną ar kitą konkursą. Mes taip pat a, siunčiame savo atstovus spręsti ginčytinoms situacijoms. Tai irgi yra žingsnis pirmin. Jeigu palygintume šią situaciją su Lotynų Amerika, tai matytume, kad skirtumas yra. Kai dėl darbo standartų svarbus dalykas yra tas, kad žmogaus teisės kaip argumentas nėra pats tvirčiausias. Tačiau prekybos dėrybose nuolatos matome, kad darbo standartams keliami vis aukštesni reikalavimai. Jie tampa vis aukštesni ir svarbesni politinėse darbo atvarkėse. Manau, kad ES kalba ne tik apie institucijas, bet ir apie įmonės, kurios investuoja Azijoje E, joms svarbu tinkamai atlikti lyderystės vaidmenį, užtikrinant, kad tas jungčių kūrimas bus kažkas daugiau negu tik greita ekonominė nauda. Neseniai pasirašytos sutartys, dėrybos baigtos, bet dar reikia priimti sprendimą dėl sustarimų su Vietnamu. Ir tai yra puikus modelis, puikus sustarimas. E, mes esame numatę labai svarbias nuostatas susijusias su e, darbo standartais, e, su darbuotojų apsauga. Visi tie susitarimai įtraukti, konstatuojame dalį yra puikus, tad dabar svarbu, kad tas susitarimai būtų pritanta, pritarta, kad jis būtų tinkamai gyvendintas. Ir nepamirškim, kaip sakė anksčiau kalbėję kolegos, darbo standartai, jų dėkimas mums yra reikalingi. Reikalingi didesni pajėgumai, geresni standartai. Taip pat svarbu, kad būtų rengiamos ataskaitos, kad skaidriai veiktų tarptautinės įmonės, e, kad tiekimo grandinės būtų skaidrios, tai taip pat labai svarbu. Turime nepamiršti, kokią įtaką turi ES, kaip gali, jas, kaip gali jie naudotis. Dėkoju. Ačiū. Dabar pereikime prie klausimų raundo. Liko nedaugiau kaip 15 minučių klausimų atsakymų daliai. Kas pateiks pirmąjį klausimą? Aš turiu pa, pa labai paprastą klausimą. Mes juk esame prekybos komitetas ir rengėme prekybos e, skatinimo priemonės, turime tam tikrą priemonių rinkinį, taip pat e, investicijas siejame su prekybos susitarimais. Todėl norėčiau paklausti, ar šitas mūsų priemonių rinkinys galėtų tikti ir tam jungčių iniciatyvos kontekstui, kadangi čia kalbame apie kitokius partnerius, apie kitokią infrastruktūrą. Uh, Taigi tolesnėse dėrybose dėl prekybinių susitarimų galbūt galėtume panaudoti šitą turimą priemonę skatinant junglumą. Anušolt. Iš tikrųjų buvo labai įdomu išgirsti apie priemonių plėtimą. Tačiau aš ar ES yra pasirengusi toliau eiti šią kryptimį. Pavyzdžiui, Siemens ir Alstom ar tiesiog norėtų susijungti ir būti tvirtesniais konkurentais, tačiau tai tas susijungimas yra neįmanomas, neleidžiamas ar mes esame pasirengę suteikti Europos įmonėms daugiau galimybių, tiesiog galvodami apie prekybinius interesus, bet šiaip juk mes konkuruojame vienas su kitu. Kitas dalykas susijęs su tą mūsų turimą priemonę arba priemonių rinkiniu yra saugumas. 5G tinkle mes tiesiog siekiame išstumti JAV įmonės. Ar skaitmeninimo srityje mes esame pasirengę kartoti tą, ką daro Huawei arba telefonika Ispanijoje? Taigi, ar mes sugebėsime eiti koja kojon su skaitmeninio pasaulio pažanga, su naujomis technologijomis. O jeigu mes pažvelgsime į automobilių pramonę, tai galbūt mes turėtume pirmenybę teikti e, angliavandenilio äh, varikliams. Tiesiog e, kol kas aš nematau pasirengimo diskutuoti apie žingsnius šią mano minėtą kryptimį. Kas dar norėtų klausti? Jeigu ne, aš papiknaudžiausiu savo kaip pirmininkės e, privilegiją ir norėčiau paklausti komisijos, kaip jūsų direktoratas, prekybos direktoratas siekia užtikrinti e, sąsajas su prekybos politika, pasirašant laisvos prekybos sutarimus ir kaip tas jungčių klausimas yra siejamas būtent su prekybos susitarimais. Žinoma, ir Europos išorės veiksmų tarnyba yra ta darybų partnerė. Galbūt ir iš šios perspektyvos, ką nors pridurtumėte. Liko maždaug 10 minučių atsakyti į klausimus. Aš galbūt pirmiausia atsakysiu į jūsų klausimą. Teikdama, kad komisija palankiai vertina šitą bendradarbiavimą su Kinija Iš dalies ir kolega Čiaus atsakė jūsų klausimą dėl priemonių prekybos srityje. Tiesiog pagal investicijų apsaugos sutartį mes padarėme daug, tačiau labai svarbu užtikrinti abipusiškumą, vienodas verslui galimybes. Ir tai reikia turėti omenyje, kalbant apie jungčių iniciatyvą. Kitas dalykas yra subsidijos, valstybės subsidijos, kurias Kinija teikia geležinkelio operatoriams. Šitas valstybės finansavimas nors ir mažėja, bet ir toliau yra tęsiamas ir galvojant apie geležinkelių koridorių tiesimą, tai nemažėja mm, susirūpinimas dėl to, ar bus sudarytos vienodos sąlygos. Kokio aktyvesnio vaidmens galėtų imtis komisija, buvo klausima. Mes dedame visas pastangas mus skatina ir valstybės narės, ir jūs ko gero sutiksite, kad mes siekime ir bendradarbiauti viduje, ir prisistatyti kaip bendras rinkos blokas, valstybių blokas. Ypač bendradarbiaujant su tokiais dideliais partneriais kaip Kinija praėjusiame junglumo platformos susitikime mes visos valstybės narės, senosios, naujosios e, rytų, šiaurės, pietų valstybės, pramoninkų asociacijos ir taip pat vakarų Balkanų valstybės, rytų partnerystės, E, valstybių narių atstovai iš Ukrainos buvome kartu. Ir mes į kitus posėdžius taip pat e, pakviesime ir kitų šalių atstovus, kurie yra suinteresuoti ES ryšiai su Kinija. Iš tikrųjų, susidomėjimas yra akivaizdus įgyvendinant konkrečius projektus yra susidomėjimas investicijomis. Kolega gal paminės ir kitas rytis. Mes siekime imtis aktyvaus vaidmens, remiame valstybės narės ir norime, kad jos dirbtų kartu, o ne konkuruotų Pekine ar kur nors kitur. Kitaip mes nepasieksime gerų rezultatų. Aš galbūt pri... pratesiu. Aš nesu prekybos ekspertas ir pats negalėčiau ko gero atsakyti iš tas klausimus kompetitingai. Tačiau į klausimą, ar mes esame E, esame pasirengę e, imtis kitų iniciatyvų, kol kas dar ne, tačiau manyčiau, pirmiausia, reikia paieškoti galimybės dirbti kartu. Tiesiog e, padėti įsisiubuoti tai Kinijos jungčių iniciatyvai. Taip pat yra ir mm, kelių jungčių platforma ir direktyva ir todėl mes turime ES mastu, ES įmonių vardu tiesiog e, pabandyti įsivaizduoti, kiek e, lėšų ES galėtų papildomai e, numatyti, investuoti, siekiant dalyvauti šioje iniciatyvoje, o jau po to jau galbūt būtų galima aukštų lygių dėrėtis su Kinija ir imtis konkrečių e, projektų. Paklausėte apie turimas priemonės. Tiesiog pramonė yra suinteresuota, kad bendradarbiaujant su Kinija pagal šią iniciatyvą būtų galima gauti finansavimą, kadangi technologijos labai greitai plečiasi ir 5G technologijos jau pasiekė visas valstybės. Tiesiog mes čia kalbame apie greitkelius ir todėl mes turime galvoti apie tą aukštesnė lygio vertės grandinę. Todėl mes turime galvoti ne tik tai apie tas bendrovės, kurios gali gauti finansavimo projektams, kuris uh, E, mm, e, vertas 5-6 milijonų, tačiau 5G yra tik tai techninė aplinka, platforma, kurią reikia pasiremti ir pabandyti sukurti papildomą vertę. Todėl šitas priemonių rinkinys ko gero šiandien neturėtų remtis dabartinė situacija, situacija, bet tiesiog pažvelgtų į ateitį, kokios inovacijos perspektyvas bendradarbiaujant su šia šalimi. O galvojant apie inovacijas, ko gero reikėtų galvoti ne tik tai apie Kiniją, bet ir apie vienodas veikimo sąlygas visiems. Yes. Thanks a lot. And... Dėkuoju pranešėjams. Tiesiog po jūsų pasisakymų mano galvoje sukasi daugiau klausimų negu atsakymų. Dėkuoju už jūsų mintis apie šitą jungčių iniciatyvą. Dar kartą dėkuoju ir linkiu sėkmingos, saugios kelionės namo.